Good morning, ladies and gentlemen. Uh. Labas rytas, ponės ir ponai. Aš dabar žiūriu į laikrodį. E, pagal mano laikrodį yra šešios po devintos, ne aštuonios po devintos. Labai atsiprašau, kad uh, E, šiek tiek užvilkinome laiką, dabar pereisime prie mūsų komiteto darbo. Ir dabar pradėsime nuo darbo tvarkės prieimimo. Jeigu neturite kitų komentarų, darbo tvarkė tvirtiname be pakeitimų. Ir šiuo metu neturiu jums jokios papildomos informacijos. Dienos pabaigoje vyks koordinatorių posėdis, taigi tada rytoj ryte jums pateiksiu daugiau informacijos. Dabar trečiasis darbo tvarkės klausimas. 470-490 MHz dažnio juostos naudojimas sąjungoje. Tai labai svarbus klausimas, kai gerai kaip e, gerai žinote. Vasario mėnesį Europos komisija paskelbė sprendimo projektą, kuris e, numato pokyčius naudojant 700 MHz dažnių juostą. Tai buvo labai garsus leidinys. Dabar, dabar šita juosta yra naudojama transliavimo paslaugoms, tačiau pagal sprendimą e, tai bus naudojama visoje Europoje kaip e, plačiai juosčio tinklo paslauga. Tai e, labai svarbu mūsų telekomunikacijų paketui. Ir ponė Toer parengė Um, projek, pranešimo projektą ir tai bus aptarta mūsų posėdėje birželio 27. Šiandieną vyks pirmasis uh, nuomonių pasikeitimas be uh, dokumento, tai yra remiantis komisijos pasiūlymu. Ir norėčiau pradėti ir paprašysiu mūsų pirmojo vicepirmininko, pirmosios vicepirmininkės ponio, ponios Toer pristatyti savo nuomonę. Prašom. Grazie, Presidente. Lei ha già uh, molto bene. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jūs iš tikrųjų puikiai pristatėte tekstą. Jūs minėjote, kad tai yra svarbus dokumentas. Saliginai paprastas turinio požiūrių, kadangi dabar viskas yra nuoseklu, viskas atitinka bendros rinkos vystimo, skaitmeninės bendros rinkos vystimo politiką. Pritariu Europos komisijos keliamam tikslui sukurti sąlygas Europos Sąjungos lygmenių. 790 MHz dažnių juosta turi tam tikrų ypatumų, tai sudaro papildomas galimybės transliuoti e, kaimo vietovėms e, pateikiamą informaciją. Tad ta juosta turi būti e, leista naudoti belaidėms paslaugoms teikti. Ir tai yra susiję su aukšto dažnio paslaugų teikimu. Tekste yra numatyta keletas etapų. Europos komisija numato, kad nuo 2020 metų būtų galima leisti e, naudoti mūsų minimą į juostą tokio pobūdžio paslaugoms teikti. Tačiau tai sukels keletą esminių pasikeitimų. Tai reiškia, kad kai kurie veikėjai audiovizualinio sektoriaus, kurie 790 MHz juostą naudojo iki šiol, turės pereiti prie žemesnės juostos. Norėčiau priminti patį to teksto tikslą. Reikia labai tinkamai jį pristatyti, jau parodytume, kad ES supranta telekomunikacijų paslaugų vystimosi svarbą. Jų skaičius per pasarį dešimtmetį išaugo septynis ar aštuonis kartus, tad mes turime uh, turėti reikiamus pajėgumus vystimusi ir užtikrinti tų paslaugų ilgamžiškumą, kad būtume konkurencingi pasauliniu lygiu. Į tą vystimąsi turime žvelgti labai rimtai, tai yra prioritetas ES piliečiams, e, įmonėms, visos paslaugos, kurias teiksime piliečiams, bus susijusios su šias rytimi. Tad reikia pažvelgti į tuos siekiamus pozityvus tikslus, o nežvelgti iš reikalą kaip į pusiau tuščią stiklinę, kur reikės vis kažką pildyti ir keisti. Mes neketiname kurti sunkumų kažkam, neturėdami jokių kilnesnių tikslų. Be abejo, bus siekiama ekonominės naudos, bet tuo pat metu ir socialinės, nes piliečių gyvenimas supaprastės. Trečiajame straipsnėje tai puikiai matosi. Mes turime sugebėti ES paslaugų rinkoje teikti kokybiškas paslaugas, o tam reikia turėti kai kurios kriterijus ir mm, atsiminti kai kuriuos etapus. Norėjau paminėti dar vieną dalyką. Valstybėse narėse Šios dažnio juostos naudojimas yra nevienodas. Italijoje, pavyzdžiui, situacija ypatinga. Naudojama daug audiovizualinių paslaugų, remiantis 790 dažnių, MHz dažnių juostą. Tad mes nesunkiai galime pritarti Europos parlamento sprendimui. Reikia atsižvelgti į temų įvairovę. Vieni labiau bus pasirengę pereiti prie tokio sprendimo negu kiti. Sprendimas turės būti taikomas visur, visi turės jį įgyvendinti ir reikės numatyti tam tikrą lankstumo maržą, kad būtų galima pereinamą į laikotarpį numatyti tokį, koks jis reikalingas ir dėl kurios spręsime kartu. Taigi turėsime gairias, jose bus numatytos kai kurios galutinės datos, jos bus skaičiuomos nuo 2017 metų, tad reikės atlikti planavimo darbus, pasirašyti sutartis su suinteresuotais subjektais ir galiausiai paskui reikės parengti e, šios, juostos, šios dažnių juostos naudojimo licenzijas. Kaip e, teisėkuros proceso lygiaverčiai dalyviai turime užtikrinti pusiausvyrą Norime, kad visi audiovizualinio sektoriaus subjektai ir telekomunikacijų sektoriaus subjektai galėtų pasinaudoti šiuo sprendimu savo naudą ir kad jie to sprendimo dėka galėtų teigiamai vystytis. Nenoriu grįžti prie datų siūlymų ar skaičių, kadangi viskas priklausys nuo to, kaip vyks darybos. Ačiū. Ačiū, ponė Toja, sako pirmininkas. Dabar išklausysime šešėlinius pranešėjus, pona, ponas Hokmark, EPP vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui už e, šitą pristatymą. Manau, kad e, tai yra vienas iš e, pirmųjų telekomo klausimų, telekomunikacijų klausimų, e, kuris nelabai susijęs su telekomunikacijom. Mes kalbame apie tai, kaip realybė užtikrinti, jog Europa būtų socialesnė, kaip susijungti Europą ir kaip e, už, e, pasinaudoti naudą to, kad mes turime Europos Sąjungą ir kaip užtikrinti, kad mūsų rinka būtų ir socialinė, ir efektyvi tuo pačiu metu. Ir kad mūsų tarifai būtų mažesni. E, kai mm, atsirado e, pirmosios inovacijos telekomunikacijos srityje 3D tinklas, Europa e, buvo lyderiaujant 3G. Mm, tai tada Europa tapo lyderiaujanti šioje srityje. Ir mes buvome globaliais e, lyderiais. Dėl 4G tai buvo sekantis žingsnis skaitmenizacijoje. Mes šitą e, kovą pralaimėjome ir e, atsirado globalūs lyderiai jungtinėse valstijose. Ironiškai yra tai, kad šiandieną mes aptarinėjame, kaip apriboti to dominavimo įtaką. Tačiau, ponė pirmininka, aš e, norėčiau, e, kad per kitą telekomunikacijų erą mes pasiektume kitą situaciją. Žinome, kad JAV kongrese mūsų e, kolegos galvoja, kaip Europos lyderystę priboti. Ir Žinome, kad turime pasiekti, jog ekonomikoje Europa neatsiliktų. Dabar daugelie mūsų šalių vyksta didžiulė krizė, mes taip pat susidurėme su didėjančia konkurencija visur ir e, nuo pietų iki vakarų, nuo rytų, e, nuo rytų iki vakarų, nuo pietų iki šiaurės. Ir aš šioje diskusijoje norėčiau kartu su pranešėjai ir kitais šešėliniais pranešėjais susikoncentruoti į tai, kaip mes galėtume e, lyderiauti siekiant įeiti į penktąją telekomunikacijų e, epochą. Ir mes e, kalbame ne apie tai, kad kažkada tai įvyks, tai vyksta dabar. 4G yra modernizuota e, technologija ir einame į kitus etapus ir šiandieną matome, kaip e, sunkvežimiai gali, būti, gali važiuoti be vairuotojų dėl to, kad egzistuoja naujos technologijos. Kitas etapas reikalaus visiškai įdėkti 5G. Ir Žinome, kad e, pirmą kartą jungtinėse valstijose jie tai 5G e, paleis 2017 e, metais, pietų Koreja tai ketina pradėti 2017 ir visiškai dėkti 2020-aisiais, tas pats Kinijoje, Japonijoje, Taline, Stoholme jau tai yra. Pone pirmininkė, 700 MHz juosta yra būtina siekiant užtikrinti visą junglumą, kad visos mūsų ekonomikos rytis būtų e, sujungtos, kad Europos automobilių pramonė lyderiautų, sveikatos e, pramonė lyderiautų ir mūsų visi regionai lyderiautų. Ir aš manau, kad mes turime e, matyti, pamatyti ir netrukus baigsiu kad turime pamatyti, kad jeigu mes norime neatsilikti, mes turime kiek įmanoma greičiau pasiekti socialinę Europą, e, e, socialinės Europos idėją. Ačiū. Dėčia. AKR. E, ponas Bašir. Dėkoju kolegos už šitą pradinę diskusiją dėl šito įdomaus dokumento apie dažnių paskirstimą. EKR visada palaikė skaitmeninės rinkos strategiją. Mes skaitiname užtikrinti, kad e, norime kad pasiektume visišką technologinę pažangą ir taip paskatintume ekonomikos augimą, sukurtume darbo vietų ir užtikrintume, kad ES būtų lyderiaujanti pramonės revoliucijoje. E, dėl komisijos teksto pirmiausia noriu priminti kolegoms, kad radio dažnių e, juostos e, paskirstimas ir valdymas yra valstybių narių atsakomybė. Ir džiugu, kad šitame pasiūlyme į tai atsižvelgiama daugelį sričių. Tačiau yra keletas dalykų, kuriuos norėčiau iškelti. Pirmiausia. Dėl laikotarpio aš manau, kad reikėtų išlikti lankstiems įdėgiant 20, 2020 metų terminą. E, Transliuotojai operatoriai turės e, labai daug dirbti siekdami e, tai įgyvendinti. Jau mano valstybė narėje vyriausybė paskiria apie 6. 700 milijonų eurų šitai sričiai, tam, kad mes pasiektume šitą tikslą. Kai kurie mūsų bokštai yra virš 100 metrų aukščio ir o, užaugęs ten galiu pasakyti, kad uh, Daugelis gerų planų buvo nukelta dėl oro sąlygų ir mums kela, ke, kyla daug e, nerimo, kad mes nepavyksime, kad mums nepavyks suspėti pagal terminus. Yra tokių ir kitų valstybių narių, kurioms gali to, e, tai nepavykti. Labai norėtųsi šiek tiek lankstumo šiame tekste, kad e, galima būtų atsižvelgti realybę. Žiūrint į trečią straipsnį, 13 e, MB per sekundę iki 2020 metų, tai yra įpareigojimas, kuris, man atrodo, per daug konkretus. Reikėtų Atsižvelgti į tai, kad 5G standartai vis dar kūriami ir tokie įpareigojimai gali e, neleisti operatoriams investuoti į spektrą. Ir šiame tekste taip pat yra kalbama apie valstybių narių e, įpareigojimą atsižvelgti į geografinius veiksnius, e, kurie e, e, trukdo padengti teritoriją. E, dabar e, e, manau, kad šitame tekste yra neatsižvelgta į kai kurių valstybių narių situaciją. Pavyzdžiui, Junktinė karalystėje dabar leidžiamas dvikryptis perdavimas plačiai juošių tinklų. Ir taip pat leidžia panaudoti ne, neišnaudotas spektro vietas e, ir potencialiai traukti į OT e, aplikacijas, siūsti ir gauti duomenims. Ir e, universitetai dabar kūrė naujas technologijas ir žiūri, kaip tos kaip šios naujos technologijos gali įtakoti e, nau, mūsų situaciją. EKR labai palaiko daugelį pakeitimų, kurie e, tam tikrą prasme sprendžia man rūpimus klausimus. Aš mielai bendradarbiausiu e, su pone Toja ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Kolega Rodė. Dėkui, kitas kalbėtojas, kolega Rodė Šaldė. Ačiū, pirmininkė. Na, nelabai turiu ką daug pridurti prie to, ką minėjo kolegos. Na, juk beveik prieš penkis metus prašėme šių teisės aktų, tačiau niekas tada mūsų nesiklausė. Na, galbūt tik transliuotojai, kurie tuomet beveik supanikavo dėl tų pasiūlymų. Žinoma, tai savai suprantama nes ši juosta UHF yra naudojama šimtas praktiškai televizijai ir jinai labai patraukli yra. Tačiau svarbiausias dalykas yra turinys. Tiek kalbant apie pramogas, komunikaciją, socialinį aspektą, transportą, sveikatą, taip pat ir apie konkurencingumą. Svarbus dalykas yra kaip užtikrinti, kad kuo daugiau turinio būtų pasiekima šiame spektre. Šioje juostoje reikia užtikrinti, kad visoje Europoje būtų vienodas žaidimo sąlygos, kad Europa būtų konkurencinga. Aldė, frakcija žinoma, remia minti, kad kitų metų reikia baigti tarptautinę koordinaciją šių klausimų ir kad reikia užtikrinti šios juostos pasiekiamumą bevėliam ryšiui, kiek manoma greičiau ir kiek manoma plačiau užtikrinti tai. Nes jau penkis metus per ilgai laukime to. Tad gal jau imkime darbo. Ačiū pirmininkė. Dėkui. Ponas Raimond, žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie tris klausimus. Pirmiausia, mes čia deramės dėl nedėlių išteklių, kurių negalime išplėsti. Ir mes e, taip pat e, negalime išplėsti šitų išteklių e, energetiniams ištekliams. Mes turime neplatų ne spektrą ir turime užduoti politiškai tą išspręsti. Ir aš manau, kad ponas Rodė teisingai pastebėjo, mums reikia spręsti šitą klausimą, mes negalime laukti metų metus. Manau, kad Europos pramoniai ir žmonėms tai bus suprantama. Dėl trečios prais, straipsnio. E, čia yra užsiminama, kad e, reikia užtikrinti žmonių e, susirūpinimą. Mes turime tokią problemą, kad yra labai tankiai apgyvendinti miestai ir reikia, yra didžiulis poreikis turėti tokį spektrą. E, ir, ir yra tokių e, vietų, kur e, tiekėjai, operatoriai tokios paslaugos neužtikrina. Taigi tai yra mūsų politinė pareiga rasti tokius sprendimus ir svarbu, kad vyriausybės e, atitinkamai pareguliuotų rinką. Mes turėtume nepalikti netankiai apgyvendintų regionų. Turėtume tuo pasirūpinti ir svarbu užtikrinti, kad E, nebūtų nepalankios situacijos e, e, netankiai apgyvendintiems regionams palyginus su miestais. Iš principo, aš manau, kad šitos technologijos pasiūlo visuomeniai daugybę galimybių ir Manau, kad e, mūsų politinė pareiga yra užtikrinti, jog šitos modernios technologijos būtų įgyvenintos. Aš labai džiaugiuosi dėrybomis ir e, tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo. Ačiū. E, Mrs. Lopez. Dėkuoju, pana Lopez Bermeho. Guoja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labą dieną, kolegos. Gerai, kad mūsų komitete tenka karts nuo karto pakalbėti apie kultūrą. Ir dabar, kai kalbu apie kultūrą, todėl, kad kalbant apie elektromagnetinį spektrą, nebejotinai randame sąsąją su kultūra. Mes turėsime tas, tas dažnius tas paskyrę užtikrinti jų tvarkingą naudojimą. Būtina, kad naujos paslaugos ir jų dėgymas neužkirsto kelio europiečiams naudotis audiovizualinėmis paslaugomis. Kodėl aš taip sakau? Ogi todėl, kad Europos komisijos siūlyme yra numatytas spektro naudojimo pakeitimas ir kai kuriais atvejais tai gali būti pernelyg ankstyvas žingsnis. Neturime be abejo e, Europai užkirsti kelio naudotis inovacijomis, tačiau turime turėti aiškias ir realistinės gairias, kurios išsaugotų dabartinę tvarką susijusią su paslaugų, skaitmeninių paslaugų teikimu. E, negalime leisti, kad prieigos prie šių paslaugų griovys dar labiau gilėtų, kad turime užtikrinti, kad kukliausiai gyvenantis galės e, ir toliau turėti prieigą prie audiovizualinių paslaugų. E, turime taip pat apsaugoti ir europinį turinį. Negalime nuneikti dabartinio turinio naudos ir reikšmės. Ačiū kolegiai Toja. Tikiuosi, kad visi rasime tokį sutarimą, kuris leis sėkmingai plėtotis skaitmeniniam turiniui ir kad jau bus lengva naudotis, nes tai atitinka nudienos poreikius. Dėkoju. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponas Borelį iš EFDD. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Toja už klausimo pristatymą. Pabandysiu ir aš savo indėlį į diskusiją įnešti ir pateikti papildomų pamastymų po to, kai išklausiau kolegų. Mūsų prioritetai šiuo klausimu yra tokie. Be abejo, pritarėme tam, kad kad atsirastų daugiau plačiai juoščio ryšio panaudojimo galimybių aukštojo dažnio paslaugoms teikti. Būtina užtikrinti efektyvumą ir skaidrumą. Šioje srityje būtina, kad konkurencingai tie dažniai būtų skirstomi ir kad tikslai būtų tinkamai pasiekti. Šiandien mes kalbame apie prieigą prie e, skaitmeninės sferos visiems. Turime įstatyminės tam priemonės, tačiau neužmirškim piliečių. Būtina sekti atidžiai, ką daro Europos komisija. Ar ji nepamiršo savo pažado 30 MHz garantuoti kiekvienam piliečiui už prieinamą kainą. Reikia numatyti saistančius elementus susijusius su dažnių licenzijomis. Tik tuomet e, dažnių juostos paskirsimas mums padės pasiekti mūsų tikslų. Turime kad ta juosta 470-790 dažnių būtų tinkamai panaudota. Turime užtikrinti viešą šios juostos naudojimo pobūdį. Būtina tinkamai apsaugoti PMSE e, e, programų vaidmenį. Jos turi likti specifinėmis programomis. E, kol kas nediskutuojama apie mažų vidutinių įmonių vaidmenį šios rytyje. Reikia atlikti vertinimus, tarp kurių ir ekspost, kad įsitikintumėm, kad dažniai buvo paskirti teisingai ir kad buvo išspręsti visi trūkumai, kurių galėjo atsirasti. 2022 metų birželio 30 diena yra ta data, kada turėtų būti ši juosta perskirstyta. Norėtume, kad tai, kas numatyta antrame trečiame straipsniuose, būtų įgyvendinta tuo pat metu, kaip ir data numatyta penktame straipsnėje. Svarbiausias tikslas yra efektyvumas, nes nuo to priklausys šio projekto sėkmė. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū gerbiamas kolega. Kitas kalbėtojas yra ponė Kapel. Ji ENF frakciją atstovauja. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Europos komisija vakar e, pristatė veiksmų planą dėl e, skaitmenizacijos. Ir e, manau, kad mes turėtume sustiprinti savo poziciją tarptautinėme konte, kontekste. Mes kalbame apie e, mobilio, tele, e, mobilių telekomunikacijų standartus, apie tai kalbėjo pora kalbėtojų. Labai svarbu, kad Europa e, čia būtų vadovaujant, lyderiaujanti tarptautinėje srityje. Taip pat mes kalbame apie debesų kompiuteriją ir duomenų saugojimą tenais. Tai yra labai svarbu mokslo srityje. Mes turime savo mokslo darbo atvarkę. Dabar vyks, yra vykdom, skel, paskelbtas e, leidinys apie tai. Ir trečias svarbus dalykas - išlaidos turėtų būti e, daromos iš tiek privataus, tiek e, viešojo sektoriaus būtų apie 15 milijonų eurų, milijardų eurų. Ir šiandieną aš norėčiau išnaudoti galimybę ir pakalbėti apie, apie tai, kad e, labai svarbu e, užtikrinti 790 MHz e, dažnio juostą ne tik miestuose, bet ir kaimo vietovėse. Ir šitas dažnis užtikrina optimalų sujungimą visiems. Skaitmeninės televizijos ir radijos rytyje 800 MHz juosta yra būtina. Ir, E, šitas radio dažnius e, e, turi būti išnaudojamas ir, ir būt, turi būti užtikrinamas. Dabar Mm, tai reikalinga ir audio, ir e, skaitmeniniai produkcijai. Ir e, norėtume užtikrinti, jog nebebūtų techninių trikdžių tarp valstybinių mastų, nes dabar apie 60 e, milijonų žmonių, apie 30 procentų ES gyventojų kenčia nuo šitų tarp valstybinių E, trikdžių. E, svarbu, kad mes išspręstume šitą klausimą iki 2020-ųjų, kaip siūlo komisija ir e, kiek įmanoma lankščiau išnaudotume šitą pasiūlymą 700 iki 700 GHz juostoje. Ir mes turėtume sukurti ir naujus e, prietaisus šioms, e, šiai įrangai ir užtikrinti, e, jog būtų sukurta neutrali technologija. Taip pat reika, reikalinga 800 milijonų eurų adaptacijai. Atrodo, kad tai yra didelės išlaidos, tačiau komisija mano, kad e, bendros, bendra suma sieks 11 milijardų. Europos komisija nustatė saistančius terminus valstybėms narėms, ypač e, reikia tinkamai koordinuoti. E, visą veiklą. Valstybės narės e, turėtų parengti nacionalinius planus iki, me, iki kitų metų ir e, įvertinimas turi vykti iki 2025, tačiau man tai atrodo, kad tai yra per vėlai, e, ypač kai kalbame apie dažnio juostą iki 700 MHz, nes terminas buvo numatytas 2016 metams. Ačiū. Uh, Taip, dėkui dabar. Dėkui visiems pastabas, dabar tik žodį kitiems kalbėtojams. Ponas Bonė. Labai ačiū, kelios pastabos. Pirmiausia, dėl telekomunikacijų pagrindų sistemos peržiūrėjimas, tai šis, tai, na, reikėtų apsakyti kitokį teisės aktą negu direktyvą. Būtų galima sutrumpinti gyvenimo laikotarpį ir užtikrinti geresnį gyvendinimą per harmonizavimą procedūras ir Europos komisija turėtų iki 10 metų parengti 700 MHz juostą ir tai padaryti laiku. Kitas dalykas. Reikia numatyti paskatų privatiems investuotojams. Taip pat reikia paprastesnių sistemų. Ir reikia užtikrinti pakankamą interneto kokybę tiek, tiek įkrovimui, tiek nukrovimui. Toliau dabartiniai prieigos reglamentai nebetinka, nes reikėtų reglamentuoti tam tikrą minimumą, kuris para, ir tai paragėtų investuoti. Konkurencijos investavimas nėra tarpusai prieštaringi dalykai, turi eiti kartu. Žinoma, yra tam tikrų konkurencinių reikalavimų, tačiau dar reikia diskutuoti, kaip tai turės atrodyti. Ketvirtas dalykas - reikia geriau harmonizuoti spektro politiką, įskaitant ir taisyklės dėl skirstimo, skirstimo laikotarpių, licenzijų sąlygų. Visą tai padėtų spręsti susiskaidimo problemą Europoje. Taip pat reikia lankščiau taikyti juostą iki 700 MHz ir užtikrinti paslaugų tikimą šioje juostoje. Toliau. 700 MHz juostos peržiūra turi vykti kuo greičiau, kad būtų galima parengti Europos poziciją prieš WRC konferencija, kuri vyks dar iki 25 metų. Ir dėl to reikia stiprinti Europos institucijas, CPG ir Belit. Ačiū. Labai ačiū, ponas Karinčiai. Labai ačiū. Labai stumėjęs klausiau, ką kolegos sako. Turbūt niekas nemano, kad Europa neturėtų bandyti pirmauti 5G technologijoje. Kad, na, kasgi paprieštaraus tam, kad Europa turėtų lyderiauti technologijos rytyje pasaulyje. Tačiau svarbu yra praktiškai klausimai labai svarbus yra. 700 MHz juosta, na, matome, kad kurios valstybės narės paprieštaraus tam. Taip ir dėl to, kad kai kuris atspės narysas šis aspektas jau yra paskirtas, paskirtas televizijoms. Ir žinome, kad ekonominės plėtros turbūt nedaug bus iš televizijų. Tačiau kuris valstybėse narėse turbūt bus pasipriešinimo, kad jeigu ši juosta bus kita televizijoms, tai na, vėlgi bus mat problemų kitų, kad, tarkim, žmonėms reikės naujų dekoderių, kad signal šifruotų Jeigu tas signalas yra siunčiamas kitus, e, kitą juostą, reikia tik technologinių sprendimų, kad e, namų ūkiai galėtų prisiderinti, o visą tai kainuos. Tad manau, kad štai mes uoliai bandydami užtikrinti, kad Europa taptų 5G pasaulio lyderė, o tai yra įmanoma, reikia atverti tas juostas, kad būtų galima plėtoti 5G ryšį. Taip pat reikia nepamiršti ir kad e, tam, kad reikia sugalvoti protingą sprendimą tos valstybėms, kuriuose šį jos iš dalies jau ir žimta televizijos, kad tas perėjimas kasdienas vartotojams būtų kuo patogesnis. Tai klausimas, kaip tai finansuoti. Reikia parūpinti technologiją ir kiek įmanoma, kad tai mažiau kainuotų. Ačiū. Dėkui, ponė ponas Blanko Lopes. Prašau. Muchas gracias, presidente. En esta comisión... Ačiū, ponia pirmininkė. Na, mes pabrėžėme šiame komitete, kaip reikia geriau koordinuoti darbą spektro politikos srityje, kad būtų galima užtikrinti pakankamą srautą mobiliesiams tinklams. Tai reikia užtikrinti. Ir manau, kad čia reikia pasidžiaugti Europos komisijos pasiūlymų būtent pas, ir siekiu lyderiauti šioje, šioje, šioje juostoje, išmedažnėje. Matome, kad šiandien matomas aiškus kalendorius, kad tas turbūt padaryta. Tačiau taip pat matome, kad pasiūlymas yra šiek tiek sulaukė kontroversijų. Ir tai reikia persvarstyti, nes tai gali paikti kai kurias šalis, kuriuose skaitmeninė televizija jau yra transliuojama per šią juostą komisijos poveikio vertinimas numato, kad reikės apie 180-120 milijonų eurų televizijos operatoriams, žiūrint, kokias technologijas pasirinks. Bet iš viso reikės dar bent tiek pat ir, ir vartotojams pristaikyti. Manau, reikia išlaikyti lankstumą. Pono Lemir ataskaita siūlo numatyti laikotarpį iki 20 metų, kad būtų galima įvertinti tai, kas vyksta juosto iki 700 MHz. Manau, yra dar laiko apie tai diskutuoti. Ačiū. Dėkoju, ponia Komplanetė. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū pasakyti, kad labai džiaugiuosi tuo, ką išgirdau. Bėl labai atsiprašau, kad vėluoju dėl eismo Briselyje. Pavėlavau diskusijų pradžią. Viską čia labai džiaugiuosi komiteto poziciją. Komitetas atsakingas už technologijas, jis atsakingas už ateitį ir taip pat ir už Europos skatmeninimą. Tad, na, jeigu mes nesuprasime, kad reikia skubiai veikti, tai tikrai niekas nesupras, kad reikia skubiai veikti. O beje, mes žinome, kad yra lobistų, kurie, na, nori stabdyti šios veiksmus. Aš beje labai suprantu ir palaikau kultūrinius Europos poreikis ir, ir transliuotojų poreikis. Tačiau reikia turėti galvoje, kad turinys čia kitoks yra. Reikia naujai pažiūrėti. Pavyzdžiui, žinau, iš Suomijos situacijos nacionalinė Nesenas transliuotojas atlikinėjo tyrimus ir buvo aišku, kad visos amžiaus grupės, ne tik jaunimas, vis daugiau turinio mato per mobiliuosius e, įrenginius. Ir jie ne, na, nebijo, kad po dešimties metų dar daugiau bus naudojama mobiliųjų ryšių ir mobilios juostos. Tad kalbėjome su turinio tiekėjais, su transliuotojais, kad labai svarbu yra turinys, tačiau svarbu, kaip pristatoma tai yra. Tad reikia nepamiršti televizijos, tačiau reikia turėti galvoje ir tai, kad yra kitų poreikių toms šviesoms, kuriomis dirbame. Bet manau, kad komisijos pasiūlymas yra geras kompromisinis pasiūlymas, taip pat manau, kad pranešėja mūsų labai gera, panetoja tikrai puikiai dirb šioje srityje, manau, kad pozicija išlaikys labai gerą ir kaip jau buvo kalbėta anksčiau, 5G yra ateitis ir tai yra itin svarbu, beje, tai dar su to, ką mes jau sutarėme parlamentas jau pasakė, kad reikia rinką suskatmeninti ir kad Europa turi čia pirmauti. Reikia padėti tam kelią. Toliau, kai kurios detalės. 700 MHz juostos harmonizavimas yra gera idėja ir, na, tai yra jau kompromisinis pasiūlymas. Apie tai buvo kalbama prieš penkis metus. Taip pat Žinom, kad komisija sakė, kad e, vis tik tam tikras ribas numato ir ne ES valstybės, tad reikės bendrauti su kaiminiais regionais ir su jais diskutuoti. Beje, pats manau, kad tai yra valstybė narių kompetencija, tad iš dalies galime ir mes pajudėti į priekį, tačiau keli kilti ir problemų. Ką girdėjau iš tarybos, na, žinios nedaug žadančios. Tad nors ir žinau, kad jeigu taryba galbūt netaip žiūri į na, net, net taip futuristiškai žiūriu, tai mes turbūt turėtume pasitengti tiesti naujus kelius. Toliau, dar kas buvo paminėta apie pasisintimą, tai matome, kad šie lygiai ne, ne, netitinka to, ką ES įsipareigos tarpinių lygių, tai tai klausimas, kad komisija tai nesižvelgia. Ir paskutinis dalykas, matome, kad uh, WRC kuri vyksta 25 metais, e, na, yra svarbus renginys ir reikia parinkti, žinoma, komisijos poziciją reikia rinkti iki, to, iki tos konferencijos. Labai ačiū. Dėkuoju, ponia Kalas. Ačiū. Norėčiau tik pridurti prie to, ką sakė kolegos, kad jeigu yra toks dalykas, kur lankstumas nereikalingas, kalbant apie šteisės aktą, tai yra galutinės datos, nes dažnių koordinavimas 790 MHz dažnių juostos skirimas yra tie dalykai, kur lankstumas tikrai nereikalingas. Mes sakėme, kad valstybės narės turi dirbti greitai, tačiau turime užkirsti kelią valstybėms e, nieko nedaryti, tiesiog e, sąmoningai vėluoti. Mes, ne, mes jeigu numatome tam tikrus standartus, mes ne, negalim sauliaisti prabangos e, dirbti lietai. Uh, E, lietai dirbome iki šiol, toliau taip daryti dėja nebegalima, reikia žengti prieki sparčiau. Dėkoju. Pone Grifin, prašau. Ačiū, pone pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau, nes turėjau lankytojų grupę iš savo apygardos. Patricija to yra puikiai pranešėja. E, norėjau tik pridurti prie to, ką sakė Petra Štaika. ką. E, prieiga prie pas, sveikatos paslaugų e, yra užtikrinama mobiliaisiais įrenginiais. Tad yra iš tikrųjų labai svarbu, kad kiekvienas turėtų tokią prieigą. Būtina, kad turėtume plačią juošio ryšio naudojimo galimybę čia visose srityse, visose vietovėse, skaitant kaimo vietovėse, kad tuo ryšiu galėtų naudotis visi piliečiai. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Ar būtų kitų pageidavimų pasisakyti trumpai? Nematau, kad būtų norinčių kalbėti daugiau. Andrėjas Gais iš DG Connect kalbės Europos komisijos vardu. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių už jūsų labai padrasinančias pastabas. Mes iš tikrųjų turime daug bendrų sąlyčių taškų, kai kalbame apie bendrus tikslus. Norėčiau du dalykus paminėti, kuriuos išgirdau diskusijoje. Pirmiausia, taip, 2020 metai yra labai svarbi data Europos komisijai. Mes pasirinkom šią datą, kadangi labai atidžiai pasižiūrėjome į tai, kas buvo pasakyta viešojoje konsultacijoje, kas buvo pasakyta lamy pranešime, ką sakė kal... valstybės narės, kalbėdamos apie tą žinių spektro politiką. Tai yra iš tikrųjų labai svarbi data. Svarbu nepamiršti ir to 5G tinklo vystimo konteksto. Taip pat svarbu ir Europos lyderystė mūsų aptariamoje srityje. Tad dirbame toliau turime dar keturių metų laikotarpį, kuris nėra toks jau mažas, kad atliktume visą reikiamą pasiruošimą ir kad pakeistume technologijas ir kad tie reikiami pakeitimai įvyktų. Viskas gali būti padaryta, jeigu greitai priimsim sprendimus ir paliksim laiko mūsų pramoniai ir mūsų vartotojams prisitaikyti. Įvyks paskui natūralus įrangos pakeitimas ir tiek. Antra. Dėl trečiame straipsnėje minimų dalykų dėl pereigimų prie naujos elektroninės įrangos. Aš manau, kad tie klausimai yra tarpusavį susiję. Turime užtikrinti, kad bus pasinaudota šią progą, kad ta 790 MHz dažnių juosta bus panaudota, suinteresuoti subjektai gaus reikiamus dažnius ir jie bus įpareigoti padengti, jeigu taip galima sakyti, kaimo vietovės, užtikrinti ten reikiamą ryšį. E, visoje ES situacija panaši, kad dėl licenzijų gavimo sąlygų, tai jos turi būti labai aiškios. Būtent dėl to mes iškėlėme tokius tikslus kaip tam tikras megabitų skaičius per sekundę ir panašiai. E, Net atokesnėse vietovėse būtina, kad būtų keliai, kad e, būtų galimybė naudotis tam, tomis naujomis e, prietaikomis, tokiomis kaip pavyzdžiui autonominis vairavimas ir panašiai. Ir be abejo, jeigu reikia nutiesti E, kažkokį greitkelį, tai gali pasirodyti labai sunkiai užduotis, bet jeigu pagalvosite apie tai, kad ten rėdės e, autonominiai vadinamieji automobiliai, tai tuomet e, situacija gali pasikeisti ir tie darbai galbūt bus atliekami daug greičiau. 790 MHz dažnių juosta. Ką reikės nuveikti tuo pareinamojo laikotarpiu? Mes matome galimybę atnaujinti technologijas taip, kad visiems tai būtų naudinga, kad prieiga gautų prie mobilių mobilieji, mobilių paslaugų e, teikėjai prie tos dažnių juostos ir taip pat, kad e, liktų kitas spektras laisvas e, transliuotojams, jie galės naudoti žemesnę negu 790 MHz dažnio juostą. Bus taikomos pažangesnės technologijos, be abejo, tai reiškia, kad reikės numatyti tam tikras sąnaudas, tačiau Tai bus sąnaudos skirtos atnaujinti ir vartotojų įrangai. Tai reiškia, kad iš dalies e, galima tas sąnaudas kompensuoti. Ir tai gali būti puikus pavyzdys, krisitės akivaizdoje, kaip kompensacijos e, šiuo atveju atitinka galiojančias taisyklės. Mes turime pasinaudoti visomis galimybėmis ir manome, kad atsiradus galimybei štai atnaujinti tą įrangą ir efektyviau naudoti spektrą, mes turėsime tokį naudojimą, kuris nacionaliniu lygmeniu bus prižiūrimas ir kurį bus galima adaptuoti prie šalių specifinės situacijos. Kai kurios valstybės narės naudojasi plačiai juošių ryšių daugiau negu kai kurios kitos. Ir tuomet galime numatyti tam tikrą lankstumą. Dėl to mes kalbame apie prietaikas, e, kai kuriais atvejais, kurios būtų skirtos mažesniai negu 790 MHz dažnių juostai. Svarbu, kad e, pramonė turėtų galimybę tarti savo žodį. Dėl, jūs, dėl detalių dar su jumis diskutuosime, mano įvado būtų tiek, atsakysiu į klausimus, jeigu tokių būtų. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Pone pranešėja, žodis jums. Prašom, ponė Toja. Apibendrinimo pastabos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Diskusija buvo tikrai labai įdomi. Rezumuodama galėčiau pasakyti štai ką. Konsensuso reikės dar ieškoti, kol kas jo labai plataus nėra. Visi suprantame, kad šis siūlymas yra labai svarbus skaitmeninės rinkos plėtojimui, kad e, plėtotųsi telekomunikacijos paslaugos. Dar kartą noriu pabrėžti, kad e, tai bus didžiulis žingsnis į priekį, teikiant paslaugas piliečiams, įgyvendinant bendro intereso paslaugas, sporto paslaugas, sveikatos ir panašiai. Tai bus uh, globalesnis, vis, tai bus susijęs su globalesniu visų tų paslaugų naudojimu. Tai taip pat pasakyti ir apie pramonę, ekonomiką, socialinę sritį. Visi pritarėme siekiamam tikslui. Galiu grįžti prie to, ką sakė ponas Karinš. Mes, esame, mes turime omeny situacijų įvairovę, tačiau Europą turime orientuoti teisingą kryptim. Turime valstybėms narėms numatyti laiko ir priemonių, kad šios galėtų žengti pirmin. Negalime primesti tokių kriterijų, kurie bus nepasiekiami techninių požiūrių. Tačiau tikslas yra e, pereiti prie aukštesnio lygio. Kai kurios valstybės, kaip sakiau, jau yra pasiruošusios, kitosgi dėl pačių įvairiausių priežasčių jau naudojasi ir dabar praktiškai visais šios juostos teikiamais privalumais. Tad svarbu ne tik perduoti e, tokią galimybę, bet atsižvelgti į galimybės. Matome, kad kai, kad kai kurios vietinės televizijos transliuoja savo programas naudodamosius būtent šią dažnių juostą. Būtina numatyti gerą pusiausvyrą, numatant uh, skaidrumą, įtvirtinant jį. Taip pat būtina juostomis naudotis remiantis aukcionais, šie turi veikti sklandžiai. Aš paminėjau trečiąjį straipsnį, kiti taip pat minėjo šį straipsnį mano frakcijų ir kitur. Turime kalbėti apie greitį, greitį kokybę ir platesnė žymiai transliacija. Kai kurie e, paslaugų teikėjai galės dar labiau išplėtoti savo veiklą. Tačiau būtina nepamiršti ir bendrų tikslų. Svarbu tai nuolatos priminti, nes e, transliavimas, e, plėt, e, plėtra ir greitis yra esminiai dalykai. Apie tai kalbėjo ir kai kurie iš mano kolegų. Tai štai, manau, kad turime visas prielaidas rasti sprendimus. Daug kas kalbėjo apie tai, apie ką kalbėjo Europos komisijos atstovas. Individualių pokalbių metu ar diskusijose iškilo šis klausimas, ar daug kainuos papildomų naujų technologijų įsigijimas viena ar kita įmonė ar piliečiams. Taip, taip, tai gali būti problema. Tačiau tie pakeitimai yra susiję su kasdieniu darbu, kurį ir šiaip turėtų atlikti paslaugų teikėjai. Kaina vartotojams jau yra kita, e, kitas dalykas, nes jeigu prieš pasakytume, kad visi turės įsigyti kitus televizorius, tai būtų problema, kai kas mobiliaisiais įrenginiais žiūri televizijos programas ir bus pasakyta, kad reikės viską pakeisti. Na, kai kas galbūt priešinsis, nes kai bus nauji standartai, nauji Mm, kriterijai numatyti. E, reikia pasakyti, kad jų daugelis jau dabar yra inkorporuoti į naujus aparatus. Reikėtų tokio neutralaus veikėjo kaip Europos komisija, pavyzdžiui. Ir tuomet būtų galima apžvelgti, kokia yra situacija, kad nenutiktų taip, kad bus nukrypta į vieną ar kitą kraštutinumą. Būtina įvertinti sąnaudas e, operatoriams, paslaugų teikėjams, bet taip pat ir ypatingai vartotojams. Labai nekantri laukiu uh, galimybės dirbti su šešėliniais pranešėjais ir kitais, kurie norės neš savo indėlį į šį darbą. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Dėkoju. Sulaukėme štai darbų tvarkaraščių. Nuomonės projektas bus birželio 27 svarstomas po dviejų mėnesių. Pakeitimams teikti laikotarpis yra numatytas Birželio 13 diena ir pakeitimai bus svarstomi rugsėjo 5 dieną. Įtre komiteto posėdį. Balsavimas įtre spalio 13 dieną. Ačiū dar kartą, poniai pranešėjai. Ačiū už jūsų komentarus. Ačiū visiems kolegams iš trio komitetų dirbusim šiuo klausimu. O dabar galime perėti prie kito darbo atvarkės klausimų nes jau 10 valanda ir ta tema yra tokia - dujų tiekimo saugumo apsaugos priemonės. Tai yra reglamento siūlymas, kuris priklauso energetikos saugumo paketui. Tai yra žiemos paketas. Vasario 16 dieną įprėmė Europos komisija. Tas paketas numato visą eilę priemonių kad būtų už, galima užtikrinti dujų tiekimo apsaugą, apsaugą tais atvejais, kai tiekimas sutrinka. E, projektų tikslas yra užtikrinti, kad visos valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių, kad būtų pasirengusios tokiems dalykams ir kad galėtų išspręsti problemas tada, kai dujų tiekimas yra sutrikęs arba kad jų turėtų atsargų tais atvejais, kai paklausa ypač didelė. Toks būtų įvadas, o dabar norėčiau pereiti prie žodžio suteikimo pranešėjo, aš pats ir esu pranešėjas. Tad suteikiu pats savo penkias minutės, kaip ir visiems kitiems pranešėjams, ir pabandysiu į tas penkias minutės sutilpti. Parodysiu pavyzdį, kaži, ar įmanoma ką nors pasiekti tokiu būdu. Ponios ir ponai, mes visai pakeitėme savo požiūrį į energetinį saugumą per pastaruosius metus ES. Galbūt taip yra dėl krizės 2006-2009 metais. Mes žinome, kokius rezultatus davė abi krizės. Ir mes pakeitėme savo požiūrį ir nacionaliniam, regioniniam, Europos lygmeniu. Parlamentas visada palaikė šitą evoliuciją e, dėl to, kad tai yra kelias į priekį, mes turime jį palaikyti. Paskutinis e, dujų tiekimo užtikrinimo reglamentas buvo priimtas 2010 e, metais. Jis buvo labai aptarnėjamas visuose e, komitetuose ir ponas Kvadros iš Ispanijos buvo pranešėjas. E, reglamentas atnaujino direktyvos sritį, kur buvo kalbama apie pirkimus. Tai yra, kad e, energijos tiekimo užtikrinimas yra tiek e, nacionalinių valdžios institucijų, tiek ES bendra atsakomybė, kaip numatyta steigimo sutartyse. ES kuria bendrą energetikos politiką remiantis solidarumu, šitas sakinys labai svarbus. Ir e, taip pat mišrių energijos šaltinių naudojimas lieka nacionalinė prerogatyva. Ir europinė reglamentas buvo smarkiai e, pagerintas, tačiau jeigu norime pašalinti barjerus tarp valstybių narių ir sumažinti e, bilinėjimosi e, išlaidas, mes turime užtikrinti didesnį skaidrumą. Europos komisija turi bendrą pasiūlymą pateikė bendrą pasiūlymą, kuris yra tikrai labai geras, atsako visus klausimus. Ką aš galvoju apie Europos parlamento pagrindinę užduotį? Visų pirma, mes turime e, sustiprinti 2010 metų teisės aktus, kad mūsų antikriziniai e, teisės aktai būtų geriau panaudojami, efektyviau. Tai reiškia, kad e, krizės prevencija ir E, kryptis, e, kur link gyvena, e, vyksta krizė. Man krizės prevencija yra labai svarbus aspektas, svarbu užtikrinti, kad jokios krizės daugiau niekada nevyktų. Yra keli esminiai klausimai ir norėčiau juos paminėti. Pirmiausia, regioniai sprendimai paremti efektyviamis nacionalinėmis priemonėmis. Antras dalykas yra solidarumas. Tai turi būti taisyklė Tačiau tai turėtų būti tik tais paskutinė priemonė, tai labai svarbu, nes kiekviena šalis gali atlikti pirmiausia savo paties, pačios namų darbus, padidinti savo atsparumą, diversifikuoti energijos šaltinius, e, tiekimo e, priemonės ir tik tais tada galime galvoti, kad solidarumas yra tik taisyklė. E, trečia, mums reikia skaidrių laisvosios rinkos e, taisyklių. Ir ketvirta, svarbus dalykas mūsų e, kaimynai, o šešta, mūsų Balkanų valstybės Moldova, Ukraina įsipareigojo priimti ES energetinę teisę. Turime nepamiršti to. Ir penkta, koordinuotas dujų pirkimas, tai yra labai svarbus aspektas. Mes taip pat turėtume atsakyti į kitus kelius svarbius e, detalius klausimus. Visada sakau, kad e, kaip suformuluoti tą klausimą tampa daug svarbiau negu e, rasti atsakymą. Pavyzdžiui, kaip mes turėtume, kiek mes turėtume harmonizuoti apsaugotų klientų apibrėžimą. Kitas klausimas. E, koks būtų geriausias būdas, požiūris į um, regio, regioninį, re, regioninį aspektą ir solidarumą? Toliau, tarp regioninės e, priemonės, ar jos taikomas visam regionui ir taip pat standartai, e, vienodas visų tiekėjų traktavimas turėtume apie tai pagalvoti. Penkta, rizikos įvertinimas. Kaip užtikrinti, kad viskas būtų daroma efektyviai ir kaip tai būtų galima suderinti su nacionaliniais regionuoniais planais. Taip pat netiliautino atveju planai, kas juos turėtų parengti ir kiek jie turėtų būti detalūs ir taip pat skubios situacijos, kaip reaguoti nacionalinių regioninių lygmenių. Ir aštuntas punktas, kaip užtikrinti pakankamą skaidrumą sutarčių, susitarimų, apsaugant e, rink, konkurenciją rinkoje. Ir um, užtikrinti, kad būtų vadovaujamas laisvosios rinkos taisyklėmis. Tai yra pagrindiniai klausimai ir diskusijos pabaigoje aš turėsiu uh, galimybę taip pat tarti keletą žodžių. O dabar pirmasis, pirmoji šešėlinė pranešėja, e, socialdemokratų vardu ponia Griffin. Dėkoju, pirmininkė. Uh, man labai um, mm, puikiai galimybė buvo suteikta dirbti uh, su šiuo dokumentu dėl dujų tiekimo ir man labai malonu dirbti su ponu Buzek, su tokiu nuostabiu pranešėju. Kai kalbame apie dujų tiekimo užtikrinimą, Aš manau, kad pirmiausia, mes turime atsižvelgti į svarbius e, rodiklius. Tai yra mūsų dujų importo priklausomumo lygmenį. Na, na, gimtinių dujų e, Europos Sąjunga e, buvo priklausoma nuo importuojamų dujų 65 procentais 2013 e, metais, 53 procentais 2003 metais. Ir tai reiškia, kad Europos Sąjunga negali savęs e, aprūpinti dujomis ilgalaikėje perspektyvoje. Šie rodikliai aiškiai parodo, kad mes turime sukurti apčiuopiamas ilgalaikės strategijas ir įveikti šitą priklausomybės iššūkį. Tai ypač svarbu dėl to, kad tai yra politinis, geostrateginis e, iššūkis, kuris ateityje įtakos Europos Sąjungą. Mūsų pirmas atsakymas iš tai iššūkį yra komisijos pasiūlymas ir požiūris į dujų tiekimo reglamentą. E, Dabartiniu pasiūlymu siekiama sustiprinti dabartinę struktūrą, kuri yra nepakankama, nes nacionalinėmis politikomis nėra apsižvelgiama į e, tiekimo užtikrinimo situaciją kaiminėse valstybėse. Komisijos pasiūlymas yra paremtas trims, trim poliais, trim ramšiais. E, labiau integruoto regioninio požiūrio sukūrimas, solidarumo nuostatos įdėgymas E, siekiant susidoroti su krize ir papildomos skaidrumo priemonės siekiant užtikrinti e, dujų tiekimą pagal tam tikras sutartis. Aš suprantu, kuo paremti visi šitie trys ramščiai, kokia yra filosofija. Ir manau, kad mes turėtume siekti didesnio bendradarbiavimo. Galime būti stipresni tarpusavėje tik tais bendradarbiaudami kartu. Uh, Aš labai lauksiu nuomonių pasikeitimo su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais dėl šitų trijų pasiūlymų. Tačiau aš esu nusivylusi dėl to, kad komisijos dokumente nėra atsižvelgta į tvarumą, atsinaujinančių energijos šaltinių kūrimą ir efektyvo energijos naudojimą. Visų pirma, tai ir yra pirmasis kūras piliečiams, kuriems trūksta energijos. Ir labai svarbu investuoti efektyvų energijos vartojimą, ypač pastatų, šildymo, šaldymo sektorija. Ir manau, kad dujų strategija, kurią siūlo komisija, turėtų būti turėtų būti holistinė e, ir apžvelgti viską iš strateginės pusės taip pat e, turi būti susijęta su anglės dvideginio išmetimo mažinimu ir e, kitais panašiais tikslais. E, Nord Stream dujotekis prieštarauja ES interesams. Energija nėra prekė, draugai. Prieiga prie energijos yra bazinė socialinė teisė, turinti plačią, stiprią politinę dimenciją ir e, šalis turi nepamiršti, kad jos yra atsakingos už tiekimo e, užtikrinimą Europai ir visiems savo piliečiams. Aš labai lauksiu bendradarbiavimo su jumis e, dėl šito dokumento. Ačiū. Toliau kitas e, šešėlinis pranešėjas ponas Česek. Dėkuoju pirmininkė ponios ir ponai. Pasižiūrėkime į komisijos pasiūlymą. Man atrodo, jisai eina reikiamą linkme, nes pagrindinis tikslas turėtų būti sustiprinti solidarumą tarp valstybių narių. Kalbant apie energetiką. Aišku, e, kai kurie elementai reikalauja detalesnio darbo ir yra kriterijų, kurie reikalaus, jog komisija prisimtų didesnį įsipareigojimą ir įvertintų tam tikrus komercinius e, susitarimus. Yra kriterijų ganėtinai kontroversiškų, tačiau, kaip jau sakiau, mes turbūt turėsime galimybę tuos, e, tuos kriterijus peržiūrėti mes taip pat e, galime įdėkti solidarumo straipsnį. Pirmininkas jau minėjo solidarumo principą savo pristatymę, tačiau tai reiškia, kad komisija turės sukurti kažkokią formulę ar e, formuluotę ir atsižvelgti į visus aspektus, kurie jau buvo paminėti. Taip pat e, mes girdėjome ankstesnių kalbėtojų komentarus. Turime atsižvelgti į E, rytų ir vidurio Europos šalių poreikius e, dėl e, energijos tiekimo užtikrinimo. Be abejo, tikslai turės būti labai gerai struktūrizuoti tam, kad galėtume užtikrinti tą visą reikiamą solidarumą. Dėkoju, ponė Česak. E, šituos komentarus e, išsakė e, ponas Česek savo frakcijos vardu. Ponas Telička. Floor. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, kolegos. Dėkuoju už tik tą žodį. Na, norėčiau pasakyti, kad šis projektas tikrai yra projektas neblogai, gerai kryptimi juda. Reikia tai matyti bendros strategijos kontekste. Ir Ypač reikia šį dokumentą svarstyti kuo nešališkiau ir siekti užtikrinti, kad tikrai bus pasiekti geri rezultatai. Na čia pradėti nuo ten, kur kiti kolegos baigė komentuoti. Tai yra žiūrime štai projektą, kur vienas pagrindinių komponentų yra solidarumas. Ir taip pat siekiam užtikrinti efektyvų problemų sprendimą. Tačiau tuo pačiu metu matome, kaip sakyčiau, gana gerokai, na, ryškų pasiskirstimą nuomonių ES dėl Nord Stream 2 dujotekio. Tad, na, nenoriu dabar daug kalbėti apie tai, aš noriu pabrėžti, kad bet jau šiuo metu solidarum, na, solidarumas energetikos srityje nėra savai suprantamas dalykas. Ir nebūtinai koks nors dokumentas, kuris bus labai griežtas, sukurs tą solidarumą. Tad turbūt reikia kažkaip giliau pažiūrėti ir ieškoti tam tikrų saugiklių. Tai pirmas dalykas, noriu pabrėžti. Ką žina, dabar projekte yra numatyti tai reikiami saugikliai, kurie, kurie tarkim, apribotų galimybės elgtis pagal komercinius ar nacionalinius interesus, kai, to, kai tie interesai prieštarauja solidarumui. Toliau dokumente matau, kad, projekte matau, kad yra pabrė... na, trūksta galbūt to energetikos e, efektyvos panaudojimo pabrėžimo. Aš suprantu, kolegos minėjo, apie ką šis dokumentas yra. Tačiau kolegos jau kalbėjo apie sinaušinę energetiką ir manau, kad tai labai tinka į šį projektą. Tikrai reikia kalbėti apie efektyvesnį energetikos panaudojimą. Toliau, tai šis dalykas. Žinau, projektas bus kontroversiškas taryboje bus problemų, mes jau dabar žinome, kad yra valstybių narių, kurios labai tam prieštarauja ir kai kurios valstybės narės yra, na, taip galima pasakyti, regionus labai svarbios šalis. Ir jeigu pažiūrėsime į projektą, tai pamatysime, kad jeigu viskas nesiklostys, pavyzdžiui, regioninio bendravimo lygmenyje, tai, ką žinai, tikrai turėsime gerų priemonių, kaip tokias situacijas išspręsti, kai nepasikėmė tikslai. Ir kitas dalykas. Palaikau regioninį požiūrį. Tačiau ko čia trūksta? Trūksta europinio požiūrio, europinės prieigos. Na, juk gali būti daug desnių krizių ir gali būti, kad net ir regionai su krizėm nesustvarkys. Ir, pažiūrėjau, šitame straipsnyje numatomi sprendimai ką daryti tuomet, jeigu regioninės tarnybos nesusitars. Na, bet dėje čia nėra europinių sprendimų, europinės uh, prieigos. Manau, kad tikrai tai reikia traukti. Ir dar porą trumpų pastabų. Pirmiausia, nematau, kad tai sudarytų sistemą. Nematau, atrodo, kad šis yra atskiri straipsniai, atskiros priemonės, tačiau nėra tokios tvirtos sistemos. Na, dabar nėra turbūt laiko viską išsameitai parodyti, tačiau vėliau galbūt bus, galėsiu tai konkrečiai parodyti, kodėl trūksta sistemiškumo. Ir dar viena pastaba. Niekur nei kartų nepaminamos kompensacijos. Jeigu įgyvendinsime tai, o beje, solidarumo principą ketiname įgyvendinti ir jau yra solidarumo nuostatų, tai reikia turėti galvoje, kad čia kalbama taip pat ir apie privačias įmonės ar viešojo pratos sektoriaus e, bendradarbiavimo atvejus. Ir nėra išsamei aptarta, kokie galėtų būti kompensavimo mechanizmai tais atvejais, kai to prireiks, pažiūrėjau, kompensuoti individams ar atskiroms bendrovėms, nes gali to prireikti tam tikrą situaciją. Pone pirmininkė, turbūt tuo ir baigsiu. Palaikau kurios jūsų principus, kuriuos minėjote pradžioje ir, žinoma, dirbsime toliau kartu. Ačiū. Dėkoju šaliųjų vardų. Ponas Turmes. Ačiū, ponė pirmininkė. Nebijoju, kad jums vadovaujant toliau puikiai dirbsime. Na, energetikos sąjungoje matome du naujus elementus. Pirmiausia, solidarumas, antras dalykas yra regioninis požiūris. Beje, čia reikėtų pono Roilą atkreipti dėmesį, nes būtent jo pranešime dešimtaisiais metais atkreipė dėmesį į tai, kaip reikia spręsti nuskartos iššūkius ir būtent jis labai aiškiai iškėlė regionę dimenciją savo, savo nuomonėje. Komisijos pasiūlymas yra geras, džiaugiuosi, ypač dėl pirmojo priedo, džiaugiuosi, kad komisija rado politinės drąsos tai taip parašyti. Žinoma, yra valstybių narių, kurios kovoja su to, o kodėlgi svarbi ta pirmoji, kas nusipirktas priedas, nes tai yra svarbus yra problemų sprendimui. Vokietija nepatenkinta, kad jinai yra to pačiu grupėje su Lenkija ir Čekija. Tačiau, na, pasienį zonose mes matome, kad yra e, ir saugyklos, ir infrastruktūra. Tad, na, reikia įpareigoti valstybės kartu spręsti problemas nes kitai problemų nespėsime. Prancūzija nepatenkinta, kad jinai su Ispanija yra viena grupėje, bet, bet kokiu būdu išspręsti problemą ir užtikrinti tiekimą iš Ispanijos, jeigu to nepadarysime. Tai komisija, aišku, teisė yra, kad žinoma turi susėsti Prancūziją ir Ispaniją ir spręsti savo kliūtis, savo problemas. Tad manau, reikia palaikyti būtent pirmą priedą, nes tai yra geras sprendimas. Toliau. Ką galima pagerinti? Na, manau, vartotojų apsauga. Pone Buzekai, jūs teisus. E, tie saugotini vartotojai, pažytimi vartotojai, na, apibriežtis yra labai neaiški ir gali būti įvairiai interpretuojama. Tad manau, kaip tu tiksliau apibriežti tos vartotojus. Toliau ponė Griffin, žinoma, teisi, taip pat ponas Lička teisus yra, kad trūksta efektyvus panaudojimo dimensijos. Būtų visiška klaida į šį tiekimo saugumo klausimą neįtraukti efektyvumo priemonių. Čia galima kalbėti ir apie centrinio šildymo atnaujinimą, taip pat įmonių varto, vartojimo modernizavimą. Taip pat būtų galima kalbėti apie iš biomasės gaminamas dujas. Turėkite galvą, kad bio, biodujos ateityje vis dažniau bus naudojamos tiesiogiai kaip dujos, kaip žalisios dujos, o ne kaip, kaip tik elektros generavimo priemonė, ne, nenaudojant to šildymui. Tad, pavyzdžiui, matome, kad, tarkim, dabar ūkininkas turi problemomis, ypač pieno sektoriuje, mėsos sektoriuje, tad e, jie galėtų prisidėti plėtodami bio masę ir bio dujas, ypač centrinėje rytų Europoje, Lenkijoje, Rumunijoje. Turime na, didelius žemės ūkio sektorius ir dėl to reikia visą tai taip pat išnaudoti. O baigsiu. Beje, ponė Telička, manau, jūs teisus reikėtų turbūt griežčiau kalbėti ties kai kuriais dalykais, e, griežčiau apibriežti kai kurios elementus. Turbūt mums reikės taip pat e, pakalbėti apie kompensacijas, dar ne iki galo supratau, kaip visą tai bus galima išaiškinti. Na ir dabar baigsiu, iškeldamas du klausimus ar dvi pastabas sakydamas. Pirmiausia, norėčiau užduoti klausimą dėl pirmininkaujančiai valstybei. Ar yra kas nors iš atstovų salėje, nežinau? Ne, turbūt nėra. Na, keista beje. Na, juk žinome, kas vyksta taryboje, kad yra tam tikras alijansas. Taigi, yra aštunkas šalis kaip Vokietija, Prancūzija, Austrija, Junktinė karalystė ir Niderlandai, kurie. Pirmininkas dėkoju kolega. Atsiprašau, norėčiau užbaigti komentarą. Tai kas vyksta taryboje? Niderlandų pirmininkaujant valstybė bando sustabdyti tą alijansą ir tai, kažin, ar tai yra gera dėrybinė pozicija. Dėkui. Pirmininkas toliau Benito Zilaga, guoja vardu. Ir čia beje daugiausia atsakomybės teks Slovakijoje, pirmininkai, kaip pirmininkau Slovakija. Taigi, ponas Benito Ziluaga. Prašau. Vale. Gracias, señor presidente, y buenos días a... Dėkoju. Perskaitėme reglamento siūlymą. Ir matau, kad visi matome tuos pačius keistus argumentus kaip energetikos politikos strategijoje. Ten nebūtinai kalbama apie apsirūpinimą gasu, e, dujomis atsiprašau, nebūtinai kalbama apie e, energetinę nepriklausomybę. Tačiau mes kalbame apie utopiją kažkokią. E, dėl to, dėl to utopijų pradedama kalbėti apie žemės pluto skaldymą skalūnų dujoms išsiimti. Tačiau tai e, ne, nėra neišeitis, prisiminkime kad esame dujų importuotojai. Visuomeniai sakoma, kad CO2 iš metalų yra mažiau naudojant dujas negu naudojant kitas kūro rūšis. Tačiau kai kurie tyrimai rodo, kad uh, vykstant dujų gamybos ir vartojimo ciklui metano iš metalų lygis e, yra ne visai aiškus ir e, planeta kaitina metano iš metalų 86 kartus daugiau negu CO2, tad kas geriau. Du svarbus dalykai. Energetinio saugumo valdymas mus verčia pasirašyti e, susitarimus su autoritariniais režimais kitose šalyse jie turi galimybę sutvirtinti savo pozicijas, o mes surakinam savo rankas, nes neturim kitos išeities. Mes norim kalbėti apie energetikos saugumą, mes turim nepamiršti mums tenkančios pasaulinės atsakomybės. Na ir pabaigai, šis siūlymas palieka rinką spręsti energetinio apsirūpinimo nesaugumo problemą. Rinka, rinka sprendimų tinkamų neras, bent jau solidarių sprendimų neras. Rinkoje bus bandoma gauti kuo daugiau pelno. Būtent dėl to mes manome, kad ne oligopoliai ir rinkos daugianacionalinės įmonės turėtų kontroliuoti šį sektorių. Europos Sąjungoje yra skubiai spręstinų reikalų. E, ir visa tai turi būti sprendžiama viešuoju būdu. Ačiū. Ačiū, gerbiamas kolega. Pone Kapel, prašau, NF vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už šiuos išdėstytus penkis dalykus susijusius su komisijos reglamentu. Solidarumas, skaidrumas, e, kaiminių šalių dalyvavimas ir bendras dujų pirkimas. Tai yra svarbiausi dalykai minimi pranešimų projekte. Komisijos projektas numato didesnę koordinaciją regioninių lygmenių bei esminių standartų nustatymą ES lygių. Keliamas tikslas e, - tinkamai užtikrinti rizikos valdymą, rasti priemonės, e, kad būtų galima apsirūpinti reverso būdu dujomis ir tinkamiau tvarkyti jų srautus. Svarbu apibriežti regionus, kas tai yra, kad būtų galima elgtis solidariau, regionai turėtų būti puikiai subalansuoti. Aš pati esu iš Austrijos, kaip jūs galite tai girdėti iš mano akcento. Austrija yra tokiam regione, kuri atskirta nuo Slovakijos ir Vokietijos dviejų valstybių importuotojų. Būtent dėl to aš manau, kad apibrėžiant regionus reikėtų elgtis lankščiau ir numatyti daugiau dvišalio koordinavimo galimybių. Austrijos pavyzdys rodo, kad Viena šalis gali būti dviejų regionų narė. Reikia apibriežti, kas yra regionas e, ir kokie standartai bus taikomi. Tai jau buvo kalbėta, ponė pirmininkė. Kai kurie regionai importuoti ir eksportuoti e, turi ne vienodas galimybės priklausomai nuo savo infrastruktūros. Į tai neatsižvelgiama. E, E, infrastruktūrų standartai kai kuriems atrodo pernelyg aukšti ir nepasiekiami. Tiekimo galimybės kartais būna didesnės vieniems ar kitiems regionams, tačiau neatsižvelgiama į tų regionų gebėjimą dujas panaudoti. Man atrodo, reikėtų geresnės analizės. Reikėtų pasižiūrėti, kokios turimos infrastruktūros ir kur yra kritinės infrastruktūros infrastruktūros reikalinga hybridinė formulė. Į tų infrastruktūrų svarba ir turėtų būti labiau dėmesio nusipelnantis dalykas negu jų dydis. Solidarumas yra taip pat labai svarbu. Šiaip e, solidarumas e, Labai svarbu, kad būtų taikomos tokios pat savokos visur, kas yra saugojamas klientas, kas yra tiekimo standartai e, ir apsirūpinimo standartai ir panašiai. Dabartinė situacija yra tokia, kai šalis turi e, atsižvelgti į saugojamus klientus, kad būtų galima pasinaudoti solidarumo nuostatomis. 12 straipsnio antroje dalyje yra minima apie ekspropriacijos galimybę. Kriterijai taikomi, kada valstybė turi pritaikyti solidarumos priemonės yra įrašyti reglamente. Svarbu išsiaiškinti, kada naudoti skubos e, sprendimus, projektus, visą tai sudaro labai didelę biurokratinę naštą ir neleis efektyviai dirbti šiame sektoriuje. Kad dėl kaimininių valstybių, manau, kad be regioninės e, dimensijos tai yra labai svarbus dalykas. Ir um, reverso būdu apsirūpinimas dujomis. Tai yra esminis dalykas. E, procedūra labai komplikuota, pernelyg e, administracinė ir prieštaringa. Mano supratimu, reikėtų daugiau kompetencijos numatyti nacionaliniams reguliuotojams. Tačiau problema ta, kad jie nebūtinai yra atsakingi už perdavimo pajėgumus. Čia taip pat išvelgiu problemą. Problemą susijusią su proporcingumu. Kartais e, bandoma šaudyti žvirblius iš patrankos. Yra keletas probleminių dalykų, tuo tarpu primami, primami pernelyg bendro paužio, pernelyg didelio masto sprendimai. E, manau, kad iš, reikės teikti pakeitimus, kad situacija gerėtų. Ačiū. Dėkoju. Prašom, ponia Garter. Atkreip. Dėkoju. Nuo 2006-2009 metų krizės e, du, e, dujų e, užtikrinimo, tiekimo užtikrinimo srityje padaryta didžiulė pažanga. Ir buvo priim, tačiau ne, nepakanka tik nacionalinių priemonių. Todėl aš džiaugiuosi komisijos pasiūlymu, tačiau norėčiau paminėti tris dalykus. Pirmiausia, kai kalbame apie valstybių narių dalyvavimą, padalymą į regionus, aš sveikinu šitą mintį. Labai svarbu pirmiausia E, pereiti nuo vien nacionalinio požiūrio prie regioninio požiūrio. Ta pati galima pasakyti ir apie elektros energijos tiekimą. E, taip pat e, džiugu, kad federalinė vyriausybė mano taip pat dėl kitų dalykų dėl regioninio pasidalymo. Svarbu, mes turėtume, svarbu, kad mes į viską žiūrėtume ir atsižvelgdami į kaiminystės politiką. Taip pat pačios valstybės narės turėtų nuspręsti, su kokiais, kokie, kokie, su kokiais klientais turi būti sudaromos sutartys ir kokia apsauga jiems turi būti užtikrinta. Taip pat aš džiaugiuosi, kad parlamentas siekia rasti bendrą apibrėžimą. Na ir galiausiai komisija kalba apie skaidresnės e, dujų sutartis. E, e, svarbu, kad tas skaidrumas padėtų užtikrinti saugų užtikrinimą ES. Žinome, kad yra šalis, kurios priklausomos nuo vien, vieno tiekėjo. Komisijos paprašysime apie tai daugiau pakalbėti. Dėkuoju, ponas Karinč. Chair. Think... Koju pirmininkė, aš iš tiesų manau, kad mūsų komitetas, e, kad, kad e, šips e, pranešimas yra gerose rankose. Aš klausiausi to, ką sakė kolegos ir man atrodo, kad mes kalbame apie tą patį dalyką. Noriu pabrėžti, kad dujų rinkoje turėtume e, laikytis, turėti, laikyti galvoje vieną tikslą. Turime užtikrinti, kad energijos kaštai būtų kiek įmanoma mažesni e, namų ūkiams ir pramoniai, kad mes galėtume padidinti savo konkurencingumą, nes energija yra labai, energijos kainos labai yra svarbios e, šio, šioje srityje. Taigi, dujų e, rinkos funkcionavimas regionių Europos lygmenių e, yra svarbus aspektas. Pavyzdžiui, elektros rinkoje matome regioninį bendradarbiavimą, todėl regionės rinkos yra labai logiškas sprendimas. Tačiau, kai kalbame apie gamtinės dujas, tai mes daugiausia importuojame viską, ką sunaudojame. Ir tos šalis, iš kurių mes importuojame, yra rinkos žaidėjai, o kai kurios ne. Pavyzdžiui, Norvegija yra tikra rinko žaidėja, o Rusija, Gazpromas dėja yra liūdnai pagarsėjęs dėl to, kad nesilaiko rinkos principų, kai tik, tais, tai, e, kai tik randa tokią galimybę. Kalbant apie tarp vyriausybinius susitarimus, e, kuriuos nagrinėjo komisija, matėme, kad buvo labai dažnai pažeidžiamos ES teisės normos. Pavyzdžiui, antimonopoliniai, antikonkurenciniai E, nuostatai buvo pažeidžiami. Taigi, e, jeigu mes neturime dujų rinkos, mes turime turėti priemonės, kaip galėtume apsaugoti šitą rinką. Todėl komisijos pateiktas pasiūlymas, kuriuo siekiama panalizuoti didžiulius sustarimus tarp e, įmonių E, labai svarb, svarbus žingsnis. Svarbu, kad komisija panalizuotų šitos e, susitarimus eksante. Prieš pasirašant sutartį reikia turėti priemonę, kurią įsitikintume, ar šitos sutartys iš tiesų atitinka mūsų teisę ar ne. Nes e, kalbame apie tiek, apie tiek daug pinigų, todėl bus labai didžiulis noras apeiti konkurencijos įstatymus. Thank you. Ačiū. Na, su šiuo pakeistu reglamentu mes artėjame vis arčiau, polit... vis arčiau nuo politinių pareiškimų apie energetinę sąjungą prie praktinio darbo šioje srityje. Kažkaip labai svarbu yra tai, kad e, čia yra platesnio paketo dalis ir tai yra labai gerai ir labai gerai, kad remiamas ankstesnio reglamento patirtimi, kuris galėjo nuo dešimtųjų metų. Tai taip pat suteikė priežasčių, kodėl reikia imtis ambicingesnių tikslų. Čia turiu galvoje ir taip pat ir įtampos testus bei prie Ukrainos klausimus. Problemų kelia apsaugomų vartotojų apibrieštis bei solidarumo principo taikymas krizių metu. Negalime būti per daug lankstų šioje srityje, nes jeigu per daug išplėsime vartotojų šią savoką už socialinių paslaugų teikėjų ir namų ūkių, tai na tuomet krizinės sistemos tiesiog praktiškai prasta veiks. Tačiau labai gerai yra ta mintis, kai pasakė ponas Tališkiai dėl kompensacijų. Toliau, regioninė dimensija. Na čia ypač svarbus yra prevenciniai veiksmai, taip pat numatyti galimybę teikti dujas abiem kryptimis, bei svarbu yra įtraukti ir nesąjungos narės į energetikos bendruomenę. Manau, kad valstybės narės turi būti pasiruošusios išbandyti bendras sistemas ir dalyvauti savanoriškai tos sistemas. Ačiū. Dėkoju. Toliau, pana Zanonatu. <coughs> Grazie, presi... Dėkoju, ponė pirmininkė. Apskritai, aš pritariu reglamento siūlymui, kur numatytos naujos priemonės užtikrinti apsirūpinimo saugumui dujomis Europoje. Nėra jokios abejonės dėl to, kad ši problema turi būti sprendžiama ES lygmenių. Reikia įdėkti tokius mechanizmus, kurie leistų koordinuotai spręsti dujų trūkumo problemą, kai tiekimas nutrūksta. Turime reglamentą, kuris yra pirmas atsakymas į krizę, kai santykiai pablogėjo tarp Ukrainos ir Rusijos ir kai nutrūko dujų tiekimas. Taigi situacija turi gerėti numatytas yra solidarumo principas ir tai yra puikus dalykas. Skubos sąlygomis būtina užtikrinti e, dujų tiekimą visiems saugomiems vartotojams ir visiems ES paslaugų teikėjams. Dabar porą žodžių apie tuos saugomus vartotojus. E, į tą e, apibrėžimą reikėtų įtraukti ir tuos gamybos sektorius, kuriems dujų nutraukimas galėtų uh, sutrikdyti gamybos ciklą. O tai turėtų įtakos užimtumui. Be abejo, būtina turėti ir regioninio lygmens skubos planą. Tam reikalingas reikiamas koordinavimas, kad valstybių narių sprendimai e, neturėtų neigiamo poveikio kaiminėms valstybėms. Noriu pritarti tam, ką sakė kolegė Griffin. Dėl Nord Stream projekto visiškai pritariu tam, ką jį minėjo ir nekartosiu jos žodžių. Turime turėti integruotą rinką, funkcionalią rinką apsirūpinimui suskysintomis dujomis. Tai yra e, iš tikrųjų e, tikra alternatyva dujotiekio tiesimui. E, komisijos siūlymas turi būti gerinamas, kad energetikos efektyvumas taip pat būtų minimas šiame dokumente, nes tai leis atitinkamai koordinuoti iškastinio kūro naudojimą. Ačiū, ponė Grostet. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu parengus puikų pranešimą, nes e, darbas buvo atliktas puikiai, jūs esate šios ryties e, puikus ekspertas, tad mūsų nestebina puikiai jūsų pranešimo kokybė, kurį pateikite mums. Šiaip, kai kalbame apie apsirūpinimo kokybę, neišvengiamai paliečiame daug klausimų. Tai yra pirmiausia apsirūpinimo šaltinių diversifikavimas. Tuo pat metu turime kalbėti apie solidarumą, apie jo gyveninimą. Ir kai kas minėjo, kad svarbu kalbėti ir apie energetikos efektyvumą. Tai yra labai svarbios temos. Tai dėl diversifikavimo tų šaltinių, iš kurių apsirūpiname ir tinklų nes reikia kelių, reikia daugybės dujotikių, tą mes visi puikiai žinome. Kai dėl vaidmens, kurį vaidina ES žemės ūkis šios rytyje, tai irgi yra tas pėtsakas, kurį reikėtų labiau ištirti. Solidarumo mechanizmai krizės atvejams turėtų būti parengti regioninių lygmenių. Tai būtų ko gero tikrai puikus požiūris, tačiau reikėtų kad būtume budrus, kad numatytume kliūtis, pavyzdžiui, kaip tiekėjas turi spręsti tarp solidarumo pareigos kaimininiai valstybei ir pareigos aprūpinti savo vartotojus. Čia reikėtų galbūt numatyti kažkokias tikslesnės nuostatas. Regioninė dimensija yra taip pat labai svarbus dalykas, tačiau tai gali paskatinti rinkų susiskaldimą ta dimensija yra reikalinga, regioninė dimensija reikalinga, tačiau reikia mąstyti ir apie aukštesnę dimensiją, kuri būtų labiau globali. Na ir norėčiau apibendrinti pasakydama, kad visa tai reikalauja e, intensyvaus diplomatinio darbo, nes iš ankstinis solidarumas nėra savaime suprantamas. E, Reikia diskutuoti su Kataru, Nigerija, Alžyru, Rusija, Norvegija ir panašiai. Reikia ieškoti ir kitų tiekėjų Centrinėje Azijoje, Viduržėmio jūros regione ir taip toliau ir panašiai. Tai yra iš tikrųjų didžiulis darbas, kuris turi būti dirbamas labai nuosekliai tarptautinių lygmenių. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Kolega Roil, prašau. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Norėčiau porą minčių išsakyti. Šiandieną pasižiūrime į dujų tiekimą e, Europoje. Situacija šiek tiek kitokia nei prieš daugelį metų, kad diskutavome. Šiandieną mums trūksta dujų ir mes kalbame e, apie E, tai, ko mums reikia. Tai nėra kažkoks pertekliaus projektas. E, ir e, vis didesni yra pasaulio rinkos pajėgumai. Ir Taip pat turime daugybę kitų tiekėjų atsiradusių dujos tiekėjų, mes turime diversifikavimą. Tai nėra, aišku, pirminis klausimas. Be abejo, mes turime kalbėti apie solidarų pasidalymą, tačiau pirmasis klausimas, e, ar mes galime geriau išnaudoti Europos pajėgumus. Klausimas, e, kodėl e, valstybės narės. Uh, E, negali įgyvendinti dabartinių egzistuojančių direktyvų ir reglamentų e, dujų užtikrinimo srityje. Aš manau, e, bent jau šitoje situacijoje turėtume pagalvoti, jog pirmasis prioritetas būtų įgyvendinti tai, kas yra, po to tik kalbėti apie tai, apie naujus dalykus. Ir mes turime išnaudoti egzistuojančius pajėgumus, tai yra svarbu Ir tada mes galėsime e, kalbėti apie converse flow e, terminą. E, toliau tarptautinis pasidalymas yra svarbus aspektas, tačiau svarbu nustatyti kriterijus, kas su kuo turėtų, būti, dirb, turėtų bendradarbiauti, turėtų sudaryti sutartis. Dabar labai svarbus argumentas yra rizikos pasidalymas ir dar kartą prašyčiau pasižiūrėti į e, e, konkrečią sąrangą. Dėl trečio punkto man kyla klausimas, kaip reikia užtikrinti informacijos pasikeitimą. Čia yra privačios įmonės, apie kurias mes kalbame. Ar aš teisingai supratau, e, komisija juk Europa juk nėra kažkokia, Europoje tai nėra kažkoks valstybės verslas, tai yra privatus verslas. Ir mes turėtume būti labai atsargus, kad E, būdami tokioje sudėtingoje situacijoje, ne, nepradėtume reikalauti kažkokio informacijos pasikeitimo ir a, e, galbūt. Prašytume a, e, kaž, kažkaip įspręsti perteklinės energijos klausimą. Dėkuoju, ponas Kobličiek, mūsų naujai išrinktas vicepirmininkas. Dėkoju suteiktą žodį. Keletą pastabų. Aš e, šioje srityje turiu daug patirties, todėl man labai keistai atrodo tai, ką sako jūsų kolegos. E, šitas paketas buvo e, sukurtas po dujų krizės ir čia sakoma, kad turėtume mm, už, užtikrinti didesnės saugiklas, o tie, kas negali to padaryti, e, kas to nepadarys, tai bus, bus baudžiami, tačiau šitas paketas jau šešerius metus galioja ir tai įtakoja visa sistemo dalis. Kalbant apie e, dujų užtikrinimą, tai yra vyriausybių e, reikalas ir visuomeniai tai kelia nerima viena kryptimi mes turime dujų tiekimą, kita kryptimi mes turime dujų kaupyklas. Ir E, kalbant apie solidarumą, ar kažkas turėtų pasirūpinti kažkieno ypatingais poreikiais, e, susidarius specialiai situacijai. Pavyzdžiui, paimkime Ukrainą arba Nord Stream. Sakoma, kad Nord Stream nereikala, nereikalingas, e, tačiau yra nusprendžiama į tai investuoti. O kalbant apie e, aplinkosaugos standartus, tai jeigu jie bus pažydžiami, galbūt reiktų įsikišti. Solidarumas reikalauja E, užtikrinti, kaip mm, ne, aukštos įtampos tinklus tarp šiaurės ir pietų. Aš rekomenduočiau kolegoms gauti daugiau informacijos apie šios klausimus prieš pradedant spręsti. Viena yra aišku, mes turime užtikrinti vartotojų teisų apsaugą, tačiau taip pat turime nepamiršti, kad esame rinkos ekonomika. Ir kartais energijos tiekimas yra sunkus klausimas, tačiau e, ne kitų aspektų sąskaita. Europos komisijos vardu Stefan Moser, energetikos generalinio direktorato atstovas, atsakingas už e, energijos tiekimo užtikrinimą. Labas rytas, gerbiami parlamentarai. Dėkoju ponui Buzek už e, suteiktą galimybę aptarti e, šitą e, reglamentą šį rytą ir labai dėkoju jums visiems už išsames mintis ir pamastymus dėl to, ką galima būtų patobulinti šioje srityje. Mes visiškai pripažįstame, kad svarbu įgyvendinti dujų vidinį paketą. Tai yra pirmoji e, saugaus užtikrinimo garantija. Ir taip pat mes turime e, į tai pasižiūrėti platesnėme energijos, energetikos sąjungos kontekste. Mes e, daug pasistumėjome į priekį efektyvaus varto, energijos vartojimo srityje ir asmeninančių energijos šaltinių srityje. Dabar komisija pateikė kelis pasiūlymus dėl efektyvaus energijos vartojimo ir dėl E, rinkos e, sukūrimo e, elektros energijos rytyje. Taip pat labai svarbu, kad vertintume energijos efektyvumą kaip vieną iš pagrindinių priemonių siekiant užtikrinti geresnį energijos tiekimą. Tačiau čia mes turėtume šiek tiek konkrečiau pagalvoti apie tą iššūkį, efektyviai ir geriau pas, paskirstyti Mm, turimas dujas ir pagrindinis pasiekimas mūsų galva būtų geresnis regioninis bendradarbiavimas. Mm, iš esmės mes turėtume kartu susijęti tas valstybės narės, kurios turi stipriųjų pusių ir kurios turi iššūkių. Pavyzdžiui, Jeigu kažkas labai smarkiai priklauso tik nuo vieno tiekimo e, šaltinio, tai e, reiktų ją susijęti su, su tas, kurios turi kitų variantų ir rasti geriausias rytis, kur galima sukurti didžiausią pridėtinę vertę. Taip pat mes turime išlaikyti e, gerą praktiką tarp kitų valstybių narių mes turime pasižiūrėti, kur turi būti padaryta, e, gali būti padaryta geriausia pažanga valstybėse narėse. Dabar dėl planų. Svarbu, kad jie būtų regionių lygmenių ir mes matome e, tuos iššūkius, kuriuos paminėjote keli iš jūsų. Be abejo, regionai e, turi susiskaldžiusią vidaus rinką. Mes nenorime to, mes norime, kad visi regionai sklandžiai prisidėtų prie vidaus energetikos rinkos sukūrimo. Ir dujų koordinavimo grupė atlieka labai svarbu vaidmenį, apsaugodama vidaus rinką ir ieškodama e, įvairiausių kylančių problemų regione, e, kurios gali įtakoti kitus regionus. Mums taip pat reikia stipraus konsultavimo tarp sienų, kuriant įvairius planus ir apibrėžiant nacionalinės priemonės, kurios turi įeiti į tuos planus. Ir taip pat e, mes turime apibrėžti nacionalinius regionus, mes turime galvoti e, plačiau nei valstybių sienos. E, to svarbu nepamiršti. Dėl apsaugotų vartotojų. Mes visiškai pripažįstame, kad jūsų iškeltos mintis vertos susirūpinimo. Mes turime e, galvoti, kiek reikia viską harmonizuoti. Mes atsižvelgėme į kai kuriuos tarpinius pasiūlymus apibriežti pagrindinius elementus, tačiau taip pat turime palikti ir lankstumo valstybėms narėms, nes situacija Europoje labai skiriasi. Ir aš manau, kad kyla klausimas, kaip rasti tinkamą pusiausvirą. Labiausiai mums uh, įdomu uh, aptarti su jumis, su valstybėmis narėmis, kaip visą tai mes galėtume pasiekti. Aš nesu visiškai tikras, kad reikalingas absoliutus harmonizavimas. Dėl solidarumo e, mums tai atrodo pats didžiausias patobulinimas mūsų pasiūlyme. E, kaip e, garantas paremtas harmonizuotais kriterijais. Ir jis apsaugo namų ūkius. Mes kalbame čia ne apie apsaugotus vartotojus, mes kalbame apie tai, kad reikia užtikrinti, e, jog namų ūkiai patys pažendžiamiausi um, vartotojai dujų srityje, kad jie būtų apsaugoti ir kad galėtų E, gauti užtikrintą dujų tiekimą ir kad būtų susijėtos valstybės, e, sujungtos valstybės narės. Dabar dėl energetinės bendruomenės, kaip jau buvo minėta, tai mums yra esminis klausimas. Mes turime užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp sienų. Jeigu e, visos valstybės sutiks su mūsų reikalavimais ir dirbs savitarpio abipusiškumo principų. E, toliau, e, kalbant apie kompensacijas, mes manėme, kad e, galima būtų tai pasiekti regioninių planų kontekste ir taip pat solidarumo pagrindų tarp valstybių narių. Mes neturime kažkokio stebuklingo sprendimo, kaip mes galėtume viską apibriežti visoje Europos Sąjungoje. Tačiau kompensacija taip pat reikštų ir e, rinkos e, kainą ir papildomą mokestį už e, įvairius sukūriamus nepatogumus. Nes aišku, įmonės kainas kontroliuoja, dujų kainas kontroliuoja pačios įmonės. Taip pat mes turime pagerinti informacinę bazę. Mes norime, kad rizikos įvertinimas ir planai būtų uh, kuriami remiantis visų informacijos e, komplektų. Ir tarp jų ta informacija turi apimti ir komercinės sutartys. Mes nenorime kištis į pačias sutartys, tačiau mes turime pasižiūrėti, kokias pasiekmes gali turėti e, šitos sutartys, jų, pa, jų Mm, jų taikymas ir kaip galima būtų tas pasiekmes e, sušvelninti. Taigi mes nekalbame apie kažkokiu, kažkokias sankcijas, tačiau mes turime remtis e, konkurencinę logiką. Ir galiausiai diversifikavimas. Tai yra pagrindinis politinis tikslas. Uh, Ir manau, kad e, šiuo reglamentu mes padarytume didelį žingsnį į priekį. E, mes galėtume e, efektyviai paskirstyti dujas ir išvengtume tos situacijos, kad, kad būtų kuriama papildoma infrastruktūra, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra visiškai būtina ir kad gerai galėtume panaudoti egzistuojančius išteklius. Ačiū. Labai ačiū. Aš suprantu, kad e, mums liko kelios minutės ir jeigu nori ponas Erikson kažko paklausti, tai prašom. Turiu trumpą komentarą. Manau, kad e, ši diskusija yra labai svarbi. Mes kalbame čia apie dujų tiekimą. Ir manau, kad e, svarbu nepamiršti, kad kai kalbame apie dujas, tai kai perinama nuo, nuo naftos ir anglių prie dujų, tai pradėjome kalbėti apie emisijas. Negalima kalbėti tik apie emisijas um, tik jėgainėse. Paimkime Nord Stream, dujos yra tiekiamos tūkstančius kilometrų per dujotiekius. Aišku, kai kalbė apie e, tokią infrastruktūrą Rusijoje, labai sena ir visur viskas nuteka. Ir matome, kiek e, iš metalų yra išmetama. Ta situacija daug graudesnė negu kad e, ją galime pamatyti vartot, vartotojų tarpe. E, Situacijos pabaigoje norėčiau pasakyti porą žodžių. Noriu padėkoti visiems kolegoms už pastabas. Aš pastebėjau, aš užfiksavau 21 pastabą iš šešėlinių pranešėjų ir dar papildomą 12 pastabų iš kitų parlamentarų, taigi daug tų pastabų buvo. Labai ačiū šitą diskusiją ir aš sutikras, kad jie tikrai bus labai įdomi. Aš esu pasirengęs. Pritarti poniai Griffin. Na, mes tarnaujame savo vartotojams visiškai teisingai, tačiau taip pat turėtume nepamiršti ir Europos energetikos įmonių, nes kitaip mes e, negalėsime pastarnauti savo vartotojams. Taigi ta pusiausvėra yra būtina. Nepamirškime. Ir iš esmės mes kalbame apie visos ekonomikos konkurencingumą, nes e, viskas priklauso nuo energetikos, e, energijos tiekimo užtikrinimo, įperkamos energijos kainų lygio ir aišku tvarumo. Nepamirškime to. Taigi mes e, siekiame ambicingos klimato e, politikos ir stabilios atsinaujinančio energijos šaltinių. ir plano B dėl, dėl atsinaujinančio energijos šaltinių. E, tai yra mūsų sėkmės istorija, kai buvo su mūsų pirmuoju reglamentu prieš šešerius metus. Mums buvo kilę abejonių, buvo daug diskusijų. Diskusija buvo labai sudėtinga. Ir e, galiausiai mums pasisekė. Ir reglamentas, beveik visas reglamentas buvo įgyvendintas. ir mums netgi pavyko pasiekti daugiau nei, nei trečia, gyvenant trečią energetikos paketą 2009 e, metais. Anksčiau negu sekantis mūsų paketas 2010. -aisiais. Taigi esu tikras, kad mes tikrai gerai praleisime laiką. Ir kita diskusija į trekomitete dėl to vyks e, birželio 13. -ąją. E, jau turėsime pranešimo projektą, jis bus išverstas į visas kalbas. E, terminas pakeitimams yra po dviejų dienų, tai yra birželio 15, pakeitimų svarstymas Liepos 11 o balsavimas ITRE vyks spalio mėnesį. Taigi tai bus panašus grafikas, kaip buvo su, su anksčiau minėtų e, dažnio juostų paketu. Dabar 11. Ir galime perėti prie kito klausimo. Turite dar vieną pastabą. Manau, kad būtų labai gerai, jeigu per kitą posėdį dalyvautų pirmininkaujantys Niderlandai, nes labai gaila, kad e, čia šiandieną nieko iš jų nėra. Teisingai pastebėjote. Aš pačioje pradžioje informavau Niderlandus sausio mėnesį, su jais buvau susitikęs ir mes aptarėme šitą dokumentą kaip labai svarbų paketą. Jie sutiko su tuo ir jie yra pasirengę pradėti šitas diskusijas, kiek aš žinau, gegužės mėnesį. Ir pirmininkausiančioji Slovakija e, pirmąjį e, savo tarybos posėdį pradės Liepos pradžioje, pradėdami kadenciją. Taigi dabar e, šešėliniai pranešėjai Noriu Jums padėkoti už sunku darbą. Ir pereiname prie penktojo darbo atvarkės klausimo. Keitimas informacija apie tarp, e, tarp vyriausybinius valstybių narių trečių šalių energetikos sustarimus bei teisiškai neprivalomas priemonės mechanizmo nustatymas ir sprendimo numeris 994-2012S panaikinimas. 2012 European Union. Our rapporteur is uh, Mr. Pranešėjas ponas Kasnotevski. Ir kaip ir ankstesnis e, paketas, šis pasiūlymas yra dalis e, saugaus energijos užtikrin, tiekimo užtikrinimo e, paketo. Ir šio sprendimo projekto tikslas yra užtikrinti, kad tarp vyriausybiniai sustarimai atitiktų ES teisę ir būtų padidintas šių sustarimų skaidrumas. taip e, padidinant e, efektyv, efekt, kašto efektyvumą ir skaidrumą ES. Dabar pranešėjas ponas Krasnodemski. Žodis jums. E, dziękuję <clears throat> bardzo, panie przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, trumpai kalbėsiu. Trumpai pristatysiu šį, šį pranešimą, kurį ketinu rengti. Na be abejo, visi suprantame, kad sprendimo peržiūra yra itin svarbus dalykas, tai yra būtinas dalykas. Taip yra todėl, kad atliekant poveikio vertinimą, paaiškėjo, kad dabartinis sprendimas yra apna, apima tik tais informacijos e, rinkimą apie sprendimus, sutarimus, tačiau ta sistema nenumato jokių galimybių spręsti problemas, kai jų kyla su tokiais sutarimais. O pavyzdžiui, gali būti tam tikrų atvejų, kad e, tam tikri sustarimo aspektai netitinka europinės teisės. Tačiau tiesiog nėra jokių mechanizmų, kaip tai ištaisyti. Nes atliekama tik ekspost analizė. atrodo, kad šiame pasiūlyme sprendimo projekte yra tam tikrų itin svarbių elementų, ties kuriais reikės mums visiems kartu padirbėti. Kaip visuomet, svarbiausia yra detalės. Ir čia jau parlamentui bus darbas tinkamai viską išanalizuoti, visą detalės tinkamai išnarstyti ir galbūt pasiūlyti ambicingesnį pasiūlymą. Galbūt aš pasiūlyti keletą pozityvių elementų, kuriuos būtų galima traukti komisijos pasiūlymą. Ką čia turiu galvoje? Na, pirmiausia, aktualus yra, dalykas yra tai, kad reikia šios sutarimus vertinti ex ante. Tai įtin svarbu yra nes tai būtų galima išvengti kai kurių spastų ir kai kurių problemų, kurios kartais veda prie to, kad sutarimų neįmanoma užbaigti. Taigi toks, tokia analizė būtų labai svarbus dalykas. Kitas labai svarbus elementas yra pasiūlymas, kad visi prie sutarimo pridėti dokumentai taip pat būtų vertinami. Taigi kalba eitų ne tik apie patį tarp vyriausybinio susitarimą, bet taip pat būtų kalbama ir apie visus kitus susijusius lydinčius dokumentus, kuriuos komisijai gali reikėti vertinti, siekiant užtikrinti, kad jie taip pat atitiktų ES teisę. Manau, kad tai yra labai svarbus dalykas, tai yra būtinos svarbos dalykas. Toliau, trečias elementas Vėlgi labai svarbus dalykas. Manau, kad tai leistų efektyviau vertinti ir analizuoti sustarimus ir geriau vertinti, ar jie tikrai atitinka ES teisę. Taigi, tas šis elementas yra pasiūlymas, kad tarp prisiminių sustarimų jų tarp jų būtų traukti ir neįpareigojantis, neteisiškai neprivalomi sustarimai, neprivalomas priemonės. Kitaip sakant, jeigu, ir kad būtų traukti ir visi kiti sustarimai, kurie yra kitokie, ne tik tarp, tarp vyriausybiniai sustarimai. Reikia apie tai informuoti komisiją. Bei reikia pagalvoti, kad gal, galbūt čia būtų galima ir ambicingiau dar pasielgti, būtent šioje srityje reikia apsvarstyti galimas to pasiekmes. Kaip svarstyti, kokie gali būti šie neprivalomi sutarimai ir kokios pasiekmes bus, jeigu tokie susitarimai netitiks, netitiktų ES teisės. Ką tuomet gali ES padaryti, ką gali padaryti komisija. kokiu priemonė galima imtis, kai jau paaiškėtų, kad e, šios priemonės netitinka Europos Sąjungos teisės. Taigi, apibendrinant, galėčiau pasakyti, kad pasiūlymas yra labai svarbus, tiesiog būtinas. Ir čia svarbu ištaisyti kai kurios trūkumus, bei užtikrinti, kad tikrai sustarimą atitiktų ES teisę ir taip garantuoti tiekimo saugumą valstybės narėms. Žinoma, visi suprantame, kad yra tam tikrų hybridinių sustarimų, kurie kelia problemų. Pavyzdžiui, tokie sustarimai, kurie nėra nei iki galo komerciniai, nei iki galo valstybiniai sustarimai. tai labai gali būti, kad šiame sektoriu tokie sutarimai nėra prižiūrimi. Čia svarbu nepamiršti pono Buzeko nuomonės. Buvo bandoma spręsti problemą ir išvengti tokių sutarimų. Galbūt reikia čia tą problemą spręsti. Dėkui. Dėkui, ponė Krasnodamskiu, už pristatymą. Ponas Oručev, EPP vardu. Prašau. Ačiū pirmininkė. Brangus kolegos, sveikinu komisijos pasiūlymą nustatyti informacijos dalymus mechanizmą dėl tarp vyriausybinių susitarimų bei teisinių privalomų priemonių. Ir sveikinu todėl, kad šis pasiūlymas visiškai atitinka energetikos sąjungos strategiją, ypač tiekimo saugumo bei konkurencingos kainos užtikrinimo elementus. Yra daug galimybių užtikrinti gerą reglamentavimą ir būtent šio pasiūlymo dėka galima priartėti prie taip laukiamos vidaus energetikos rinkos. 2012 metais buvo priimti pirmieji teisės aktai šioje srityje, kada buvo sutarta atlikti bendrą vertinimą visų tarp vyriausybinių sustarimų. Tada buvo naudinga rinkti informaciją apie tokius sustarimus ir na, nustatyti, kokiu kyla problemų dėl to, kad jie kartais netinka ES teisės. Tačiau notifikavimas komisija ekspost yra nepakankama priemonė, ypač dabar, kai jau siekime įgyvendinti energetikos sąjungą Europoje. Svarbu nu, informuoti iš anksto apie tarpvyriausybinius sustarimus. Ir dėl to reikia ieškoti tinkamos, tinkamų sprendimų, kaip tokią informaciją teikti. Taryba dabar apie tai kalba ir čia reikia patraukti ir neįpareigočias priemonės. Manau, kad ir valstybės narėms naudinga būtų paslėpti komisijos ekspertų žinias. Taip pat svarbu, kad informacija vyktų pakankamai iš anksto, kad būtų galima iš anksto sužinoti apie nesudarinamos ES teisę, kai vyksta dėrybos su trečiosiomis šalimis, nes ekspos atveju būna per vėlų. Taip pat reikia pasiūsti aiškų signalą, kad šis visus pasiūlymas yra apdaina priemonė, kaip užtikrinti geresnį tiekimo saugumą bei įperkamas užtikrinti energetikos kainas bei taip pat užtikrinti tinkamai funkcionuojančią ir konkurencingą energetikos rinką. Dėl to raginu kolegas paremti komisiją, paremti eksantę sprendimą ir tikiuosi, kad visi kartu mes parengsime tvirtą parlamento poziciją. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už Jūsų pastabas. Ponas Balčytis kalbė socialdemokratų frakcijos vardu. Prašau. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbimi mm, kolegos, komiteto nariai. Tai iš tikrųjų dabartinis mechanizmas, e, kai komisija tikrina tarp vyriausybinius susitarimus po jų pasirašymo, neveikia, nes neužtikrina tarp vyriausybinio energetikos susitarimų ir atitikties ES teisėjai. Dar 2012 metais, kada mano kolega Karnišas buvo pranešėjęs, mes labai daug diskutavom, ginčijomės dėl dviejų žodžių - May or Shell. Ir aišku, kad tuo metu didžiųjų monopolinių energetinių kompanijų valia nugalėjo ir mes pasirinkom tą silpnesnį variantą Shell. Ir šiandieną keturių metų patirtis vėl atgal mus sugražina į tą patį klausimą, kaip reikia vis dėlto vertinti tarp valstybinius susitarimus. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi ir tikrai sveikinu pranešėją, kuris labai aiškiai išdėstė pačius pagrindinius šiandieną trukdžius, ką reikėtų ateityje mums pakeisti. Tai pirmiausia, e, būtina didinti skaidrumą tarp valstybių narių, nes trečios šalis turi prioritetą, jo žino susitarimus ir jų sąlygas, o kitos valstybės narės tų susitarimų net nežino ir ne, ne, nežino, kokias sąlygos taikomas kitom valstybėm narėm, ypatingai mažos ES valstybės. Ir mes tą galėjome išbandyti patys, kada mes tikrai turėjome keistus susitarimus tarp e, atskirų valstybių, ypatingai Baltijos šalių ir kitų didžiųjų energetinių ir pramoninių valstybių ES viduje. Labai e, džiaugiuosi, kad pranešėjas taip pat paminėjo, labai svarbu yra įtraukti teisiškai neprivalomų priemonių įtraukimą į šankstinę komisijos patikrą. Tikrai mes turime aiškiai savo pasakyti, kad mes turime panaikinti tą landą, kur kūrybiškiam, tai vadinamam sprendimam būtų galima apeiti ES teisę. Tikrai nenoriu labai plėstis, bet dėsiu visas pastangas, kad tai būtų ir raginsiu komitetų narius, kad mes vis dėlto vieną kartą įspręstumėm šitą klausimą ir daugiau ateityje nebegrįžtumėm. Ir tuo būdu mes tikrai užtikrinsim tada realią energetinio saugumo politikos įgyvendinimą ES. Ačiū. Uh, thank you very much. Uh, Madam Mlinar, Shadow Reporter from Al. Dėkoju. Alde frakcijos vardu žodis kolegijai. Ačiū pirmininkė, ponė Mlinar. Uh, Labai džiaugiuosi, kad keičiamasi nuomonėmis šiandien šią temą. Manau, kad visi sutinkame dėl to, jog jeigu norime sukurti įtraukę energetikos sąjungą ir užtikrinti energetikos saugumą ES piliečiams, turime pagerinti e, skaidrumą susijusi su tarp vyriausybiniais valstybių narių ir trečiųjų šalių sustarimais ir pagerinti teisės nuostatas. Tai yra labai svarbu. Jei net jeigu skaidrumas ir padidės, pamatysime, kad to nepakanka išspręsti problemoms, kai su Euro, e, Eurosąjungos, ES valstybių interesais nedėra kai kurie susitarimai. Būtina dėl to ekspost vertinti pasirašytų susitarimus. Kad būtų išspręsta ši problema, reikėtų, e, kad e, skelbimas apie tuos susitarimus tarimus būtų privalomas ir atliekamas iš anksto. E, e, nes dar e, iš anksto Europos komisija turi turėti tokią informaciją, kad buvo pasirašytas toks sustarimas. Europos komisija turi vaidinti aiškesnį vaidmenį ir aiškiau apibriežti egzistuojančias procedūras. Mes aiškiai matome, kad ES lygmenių užtikrinant energijos tiekimo saugumą ir energetinį saugumą apskritai būtina ieškoti e, geros pusiausviros ir išmintingo požiūrio. Valstybės narės neturėtų pasirašyti susitarimų su trečiosiomis šalimis e, tik laikydamosi nustatytų darybų taisyklių, nekenkdamos kaiminėms valstybėms. E, trečių valstybių atžvilgių turime taikyti energetikos saugumo nuostatas ir turime labai aiškiai tokias sutartis skelbti. Ačiū. Ačiū kolegijai, sako pirmininkas, kolega Turmes, žaliųjų frakcijos vardu. Prašau, jis yra šešėlinis pranešėjas. Pasakau, pasisakau pono Taranto vardu, nes e, jis yra mūsų frakcijos darybininkas. Nord Stream projektas rodo, kad šio pobūdžio sustarimai yra daugiau negu komerciniai, juk negalima e, tokių dalykų slėpti ar nuslėpti. Ir negalite pasakyti, kad tokio pavudžio sustarimai yra grinai komercinis dalykas, bet juk tokie sustarimai turi geopolitinį poveikį. Dėl to negalima sakyti, kad, pavyzdžiui, Ukraina jokio poveikio neturėjo kažkokie sustarimai ir panašiai. Priešingai, tai turėjo labai didžiulį poveikį. Aš manau, kad įdomu yra tai, kad paskutinį kartą e, dėl skalūnų dujų lobistų praradome sustarimo dėl skalūnų dujų. Tiesiog stengiasi vyriausybės, kurios užkirto kelią starimui pasiekti. Manau, kad padėtis turi keistis, būtina numatyti ex ante vertinimą. Ne, mums reikia devinių, dvi, mums reikia ne, ne vieno ar penkių, mums reikia 28 balsų, kurie reikštų tą pačią poziciją, tad būtina yra uh, užtikrinti, kad koordinavimo darbą atliks Europos komisija. Lenkija turėjo geros patirties dėl dujų dėrybose pastarąjį kartą. Ir štai, jeigu pasižiūrėtumėte, kaip galiausiai buvo pasiekta tokio gero sustarimo, tai tuomet e, pamatysime, pamatytume, kad dėrėjusi ne viena šalis, o kalbėjo, dėrėjusi viena šalis, bet remdamėsi kitų 27 balsais. Tai tai buvo tikrai didžiulis žingsnis pirmintas, sustarimas pasiektas buvo daug geresnis. Pozityvi pusė šio klausimo yra ta, kad mes surinksime tikrai reikiamą daugumą ir laimėsim balsavimą dėl šio klausimo. Manau, kad taryboje taip pat dauguma reikima susirinks. Tai galėtų būti puikiai proga naujai Lenkijos vyriausybei e, pažvelgti į ES šeimą ir tapti aktyvesnė ES šeimos nare. Kai mes užbaigiam, kai užbaigsim tą sandurį, galbūt energetikos ministerijoje atsiras ir Europos vėliava Lenkijoje, šalia Lenkijos vėliavos. Tai tikrai rodytų puikius santykius tarp ES ir Lenkijos. Ačiū kolegos už pastabas. Dabar kuoja e frakcijos vardu žodis šešėliniam pranešėjui ponui Silikijotis. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Uh Mm, Europos komisijos pasiūlymas dėl tarp valstybinio susitarimo uh, E, mini labai svarbių e, punktų, svarbius punktus, kurie mums atrodo ganėtinai problemiškai. E, komisija sako, kad komisijai turėtų būti patikta informacija prieš sudarant tos sustarimus ir iš anksto komisija tada galėtų atlikti patikrinimus. Taip, mes sutinkame su šitą pasiūlymo dalimi, nes valstybė narė iš tiesų turi informuoti komisiją, kad ketina sudaryti susitarimus su įmonėmis. Ir, tačiau jeigu yra slaptos informacijos, tai ta informacija nebūtinai turi būti pateikiama komisijai. Ir šiuo atveju e, valstybės narės e, turėtų tokiu atveju taptų visiškai priklausomos nuo Europos komisijos. Valstybės narės be abejo gali negali e, slapta laikyti, e, slaptų laikyti tokių sustarimų nuo komisijos. Ir e, dabar mm, tai gali privesti prie to, kad Europos komisija iš esmės pradės kontroliuoti visus tarp valstybinius susitarimus energetikos rytyje. Ir tai gali sukelti labai rimtų problemų, kurias mes dabar uh, turime energijos tiekimo srityje daugelėje valstybių narių. Yra tokių valstybių narių regionų, kurie e, yra atkirsti nuo dabartinių e, energijos tinklų. Ir dabar e, situacija bus tokia, kad komisija vykdys kontrolę E, tų tarp valstybinių sutarčių, kurios bus e, pasirašomos. Manau, kad mes pirmiausia turėtume prijungti regionus prie tinklų, jeigu tie regionai dabar yra atkirsti nuo jų. Mm, taip pat turime e, atsižvelgti į tai, kad um, egzistuoja ir solidarumo uh, straipsnis, taigi kalbant apie tą reikalavimą uh, komisijai informuoti, mes turime nepamiršti solidarumo. Dėkoju. Dabar FTD vardu. Dėkoju, ponia pirmininkė, sako ponas Borelį. Štai dabar pirmos diskusijos vyksta šią temą ir manau, kad svarbu susitelkti, susitelkti prie tokių aspektų, kurie gali pasirodyti antriniai komisijai teksto esmė yra ta, kad numatyta dviguba prievalė valstybėms eksantė susitarimų e, energetikos rytyje vertinimas. Mes e, turime atkreipti dėmesį uh, kad e, pranešėjas padarė labai dėlį darbą, ypač kai kalbame apie e, tai, kokią teisinę įtaką gali turėti šitie susitarimai. E, pasižiūrėkime į kokią įtaką gali turėti įvairūs veto, įvairūs veto sprendimai. Negalime nuvertinti kitų visų tų a, svarbių aspektų numatytų tarptautiniuose sustarimuose. Turime E, taip pat išsiaiškinti, kas bus, e, kas slypės po tą tipologiją saugomas klientas. Svarbu, kad nebūtų e, konkurencijos iškraipimų, kad nebūtų atveriami keliai kitokiams pažeidimams. Valstybės narės gali nesugebėti pereiti prie, tos, prie tų naujų sprendimų regioninių lygmenių. Mes esame už ES energetikos politiką, tačiau turime elgtis labai atsargiai. Energetikos sektorius liečia kasdienį visų mūsų piliečių gyvenimą. Reikia padaryti viską, kad um, numatyti sprendimų lygmenis būtų kuo arčiau piliečių. Čia mes nekalbame apie centralizaciją, kalbame apie tai, kad visiems būtų numatyta vieninga prieiga prie išteklių ir iš jų išplaukiančių paslaugų. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju, gerbiamas kolega. Pone Levandovski, žodis jums. Ačiū, pone pirmininkė. Dabar da, turime dar vieną labai rimtą ES kūrimo elementą, kalbėdami apie šį energetikos sąjungos kūrimą. Centrinė rytų Europa vėlgi, čia nėra naujiena, susiduria su labai dideliu e, komerciniu tiekėju, kuris labai politizuotas be kitako. Jis tiekia energiją visai Europai. Iš Europos komisijos mus pasiekė toks signalas kad dabar tarptautiniai susitarimai turės bet kokiu atveju savanoriškai teikiami ex ante patikrinimui. Tai yra mm, lygtais kitoks dalykas negu pareiga pateikti e, tuos susitarimus. Aš manau, kad prievolė būtų teisingesnis kelias, turėtų būti notifikuojami Europos komisija visi tokie susitarimai. Tai yra geras instrumentas susitarime. Aš pritarčiau tam, kad Europos komisija dalyvautų aktyviau dėrybose. Ponas Turmesas yra teisus, Lenkijai tai padėjo dėrybų, būd, dėrybose ir manau, kad kas padėjo mums, tas gali labai sėkmingai padėti ir kitiems. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, kolega Karinč, paskutinis kalbėtas. Prašau. Dėkoju. Visiškai pritariu šiai teisėkuros iniciatyvai. Aš esu buvęs pranešėjas šiuo klausimu ir iš tikrųjų Europos komisija pasakė, kad trečdalis susitarimų prieštarauja ES teisės aktams. Po fakto, kai jau jie pasirašyti, labai sunku, ką nors pakeisti. Tad Europos komisija turi turėti galę peržiūrėti iš anksto tuos susitarimus, kad pasižiūrėtų, ar jie mums yra tinkami. Ir man atrodo, tai yra teisinga. Taip geriau e, galima bus užtikrinti konkurencijos teisės reikalavimų įgyvendinimą. Ir galbūt taryboje gali atsir... iškilti sunkumų, galbūt sunku susitarti dėl to. Tad manau, kad Europos parlamentas turi paskelbti savo labai tvirtą uh, poziciją šiuo klausimu ir manau, kad tai turi prasme. Dėkoju. Ačiū kolega, sako pirmininkas. Ar yra kitų norinčių pasisakyti? Kviečiu tada Europos komisijos atstovą tarti žodį. Tai yra energetikos direktorato atstovas Mečit Vordorfer, prašau. Atstovė, ačiū ponė pirmininkė, ačiū pranešėjų, ponui Krastodepskijai ir kitiems šešėlėms pranešėjams ir Europos parlamento nariams, kurie pasisakė šioje diskusijoje. Be abejo, šitie susitarimai ir jų naujas traktavimas atitinka ES energetikos strategiją. E, tie sustarimai padės sėkmingiau pirkti energiją iš trečiųjų šalių laikantis ES teisės nuostatų. Gruodį e, Europos komisija būtų pateiktas prašymas parengti tokį siūlymą dėl sutarčių suderinamumo. 2012 metais darbas prasidėjo, Europos parlamentas uh, paskyrė pranešėją jau tada tam klausimui spręsti. Tuomet buvo numatytas labai sklandus bendradarbiavimas, 12 spalį buvo pateiktas pirmas dokumentas. Įgyvome tam tikros patirties. Sulaukėme e, notifikacijų apie daugelį susitarimų, e, matėme dalį net kuri, kurie netitiko ES teisės aktų ir dabar e, svarbu yra atlikti ekspos vertinimus ir toliau. Ta, visa tai buvo labai naudinga, renkant informaciją, jie to nepakanka tam, kad būtų galima užtikrinti reikiamą sutarinamumą šių sustarimų su ES teisės normomis. Tad e, siūloma peržiūrėti dabar galiojančią sistemą ir pagrindiniai pasikeitimai, lyginant su dabartinė situacija, bus štai kokie. Manau, kad svarbiausia, kad bus numatytas privalomas ekstantė įvertinimas e, Europos komisijo prieš sudarant tokius sutarimus. Valstybės narės negalės pasirašyti su trečiosiomis šalmis tokių sustarimų tol, kol Europos komisija nepateiks savo nuomonės dėl sustarimo suderinamų su ES teisės nuostatomis. Ir e, teks laikytis e, konkurencingumo reikalavimų ir kitų mūsų teisės aktų reikalavimų įgyvendant tuos susitarimus. Taip pat reikės pranešti e, ir apie pasirašytus susitarimus, kurie nėra teisiškai saistantis su trečiosiomis šalimis nepasikeitė tai, kad privalomo Europos komisijos dalyvavimo dėrybose nėra numatyta, kad valstybės narės nesudarys tokio įspūdžio, kad a priori yra e, pasmerkiamas jų sprendimas pasirašti vieną ar kitą sustarimą. Tai yra komerciniai sustarimai ir skaidrumas taip pat turėtų būti e, E, svarbus dalykas. E, nuostatos susijusios su tuo turėtų būti numatytos atitinkamame e, reglamente. Susitarimai turi būti sudaryti pagal ES teisinės taisyklės, bet laikantis valstybių suverenumo principo. Taigi, kad dėl tiekimo saugumo ir vidaus e, rinkos konkurencingumo. Mes manome, kad diskusijai pagrindas yra, taryba, kaip žinia, jau dirba šiuo klausimu. Mums džiugu girdėti diskusiją šiandien, tai yra pirmas pasikeitimas nuomonėmis, Europos parlamentas pasiūlė darbų grafiką, kuris, manyčiau, yra visiškai tinkamas diskusijai dėl šios svarbaus e, klausimo, bus surengiama jau artimiausių metų. Dėkoju, pirmininkas. Ačiū. Kom, Europos komisijos atstovė už jos pastabas. O dabar norėčiau kreiptis į poną Krasnodepskį, į pranešėją. Nežinau, ar norėtumėte apibendrinti galbūt rezumuoti tai, kas čia vykto, gal išreikštumėte savo pasitenkinimą ar ne. Dėkoju. Taip, aš pasižymiu visus e, komentarus. Diskusija tikrai buvo puikiai. Daugiausia kalbėjusių pritarė komisijos siūlymui. Tai yra puikus dalykas. Kai kas nesutinka, turi kitokią nuomonę, bet mes visi dirbsime dar kartu ir diskutuosime. Žaliesiems, juodsoms norėčiau pasakyti štai ką. Buvo kalbama apie Lenkijos vyriausybę ir jos darybas. Buvo kalbama apie solidarumą. Kadangi kolegos nėra smulkiau, nekomentuosiu. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas, už jūsų komentarus. Darbo dar turim daug. Aptarėme šį rytą tris pranešimus ir visi jie iš tikrųjų dar tokie, kad ir svarbus, bet dar ankstyvos svarstymo stadijose. Dar turime daug nuveikti šiandien. 2016 metų birželio 27 e, nagrinėsime pranešimą, tai jo projektą pono Krastodėvskį, ap, aptarsime pakeitimus. tiksliau pakeitimus aptarsime paskui, tai bus rugsėjo 5 dieną ir spalio 13 balsuosime į trekomitete dėl šio pranešimo. Toks yra iš ankstinis darbų tvarkaraštis. O štai tiek būtų diskusijų susijusių su šiuo klausimu. Visiems ačiū, kurie dalyvavo diskusijoje, o dabar keliaujame prie energetikos sąjungos, prie studijos. Tyrimas energetikos sąjungo pagrindiniai sprendimai gyvendinant visiškai integruotą energijos rinką. E, ponas Van Nufel ir Ponas Konrademakers pristatys šią studiją. Tai yra Trinomics Consulting atstovai. Bendra autoriai norėčiau priminti uh, jums štai ką. Ši studija buvo parengta prašant įtre komitetui, prašant mūsų koordinatoriams. Studijoje pateikiama analizė ir apžvalga visų svarbiausių ES politikų ir priemonių, kurios padeda kurti e, integruotą energijos rinką ES. Tad mums ši studija, šis tyrimas yra labai svarbus, ten teikiami, teikiamos politikos rekomendacijos situacijai gerinti. pasaruosius penke, penkesrių, penkerių metų situacija buvo stebima, žodis jums, mūsų svečiams, ir esame pasirengę išgirsti jūsų nuomonę dėl visiškai integruotos energijos rinkos kūrimo. Išklausysime jūsų nuomonės apie priemonės ir instrumentus. Prašau, žodis jums. So. Dėkuoju, labas rytas tiksliau e, sveiki. Aš esu Trinomics direktorius ir mes atlikome e, tyrimą kartu su Ispanijos konsultacinė įmonė ITER ir e, kartu, kaip matote, skaidrėse mes galime mes tengiamės įvertinti, kaip mes galime efektyviai panaudoti Mm, e, elektros ir dujų rinkos e, tikslus pas, e, pasiekti norimai situacijai. Taigi mes dabar um, esame spausdinę tyrimus, kuriuos rasite čia, tai yra apie 67 puslapiai ir juose mes uh, iš principo atsakome uh, Um, energetikos sąjungos uh, aprašome energetikos sąjungos esmę. Ir mes norėtume um, uh, taip pat apžvelgti tai, kas ketina, ką ketiname pasiekti per ateinančius kelius metus ir pateikėme keletą uh, rekomendacijų. Mes norime nustatyti pagrindinius instrumentus, apžvelgti, kokie dabar yra ir taip pat na, teik, pateiksime keltą politikos rekomendacijų. Šitas tyrimas yra e, e inf, e, egzistuojančios informacijos e, teisės aktų e, apžvalga. Ir kaip jau sakiau, mes, esame, mes dirbame su ekspertais e, rytų ir pietų Europoje ir mes galvojame taip pat ir apie uh, dabartinę mūsų situaciją ir apie tai, kokios e, rekomendacijos gali būti ateičiai. Mes šitą tyrimą paremėme keletą kitų atvejo analizių, taigi mes išanalizavome tris skirtingus atvejus. Pirmasis buvo susiję su uh, iš ankstinės dienos elektros uh, didmeninė rinka. Uh, E, rinkos susijimu rytų ir vakarų Europoje ir e, vidurio bei rytų Europoje. Ir e, taip pat buvo daug diskutuojama tarp valstybių narių. ESA ir Europos komisija šiais klausimais. Taip pat mes kalbėjome apie mm, ne rinką paremtą dujų uh, importo pajėgumo paskirstimą Vengrijoje ir rink, dujų rinkos funkcionavimą ir analizavimą, ką valstybės narės daro su tokiamis priemonėmis kasdieną. Daugiau informacijos galima būtų pateikti, tačiau mums trūksta laiko. Nu, tai turime tik 10 minučių, todėl aš perduosiu žodį iš karto kolegai uh, Aš dabar pakalbėsiu apie kelias pagrindinės e, išvadas ir rekomendacijas. Kaip jau pastebėjote, mes atlikome tyrimą ir parengėme, parengėme 11 išvadų ir rekomendacijų. Ir mes e, norime pateikti skirtingą požiūrį į e, šią situaciją. Turime tris pagrindinės komandas. Pirmoji komanda yra perdavimo tinklai, dirba su perdavimo tinklais, e, norint, kad būtų užtikrinta veikianti e, energetikos rinka, mes turime turėti efektyvius perdavimo tinklus. Tai esminis dalykas. E, todėl mes daugiausiai ir susikoncentruojame e, ties šiuo klausimu. Žinome, kad Europoje turime pagrindinį tikslą, tai yra 10 e, procentų e, generavimo galių turėtų būti užtikrinama pačiose valstybėse narėse. Dabartinis rezultatas yra 8 procentai. Taigi iš principo vidurkis dar nepasiektas, kuris nustatytas 2020 metams. Ir pagal dabartinę situaciją mes baiminamės, kad uh, 2020 metų e, tikslas gali būti nepasiektas. Komisija pasiūlė 15 procentų tikslą iki 2030 metų, tačiau mes e, atsižvelgėme, pateikėme keletą komentarų dėl to ir e, mes siūlome, kad Mūsų tikslas būtų labiau ekonomiškai e, paremtas, būtų atsižvelgta į e, generavimo parkus, į konkrečias situacijas valstybėse narėse ir taip pat e, šio laikinių jungčių naudą. Žinome, kad dujoms nėra nustatyta, nėra nustatyta konkretaus tikslo, tačiau junglumo lygmuo yra padidėjęs ir dar didėja. dėl to, kad prieėmėme e, tiekimo užtikrinimo reglamentą, kuriame numatyta e, atitinkama infrastruktūra, kuri gali pareikalauti e, ir pritraukti svarbių investicijų. Tai yra teigiamas dalykas. Taip pat reikalingos investicijos, norint sujungti skirtingas rinkas ir sistemas. Ir tos investicijos yra tikrai didelės. Ir dabar ES lygmenių E, yra mm, numatytos tam tikros e, finansavimo priemonės, pasitelkiamas Europos investicijų bankas, taip pat žinome, kad e, ES skiria 5 procentus visų reikiamų investicijų. Žinoma, kad investicinis klimatas dar vis gali būti pagerintas ir taip pat bus pritrauktos privačios investicijos ir mes e, e, tuo galėsime palengvinti savo investavimo naštą. Šiame e, kontekste turėtų būti pagerintas bendradarbiavimas tarp perdavimo sistemų operatorių ir suinteresuotų pusių tam, kad galėtume palengventi e, tarp valstybinių investicijų realizavimą ir kad gautume e, jų ekonominę naudą. E, taip pat yra svarbus ir kiti aspektai, pavyzdžiui, toks e, veiksnys kaip e, galios generavimas. E, tai yra antrosios rekomendacijos objektas bei tiekimo užtikrinimas. Be abejo, jeigu reikia funkcionuojančios elektros rinkos, mes turime užtikrinti ir tam tikrą galę. E, šiuo metu tai yra labai svarbus klausimas ir visi žinome, kad nacionalinės e, paramos schemos atsinaujinantiems energijos šaltiniams e, smarkiai įtakoja ne tik pačią rinką, bet taip pat investicijas ir galios generavimo gebimus, pajėgumus. Dabar dienos kainos yra tikrai labai žemos ir e, ji e, yra tarp 24-26 eurų Belgijoje ir e, su tokia momentinė kaina negalima užtikrinti dujomis paremtos galios generavimo. Tai reiškia, kad dabar Europoje daugiau mes nebeturime investicijų į įprastinius galios generavimo šaltinius. Ir tai tik tais patvirtina, kad mums reikia vis labiau užsitikrinti galios tiekimą ilgalaikį ir vidinėje perspektyvoje. Ir visose valstybėse narėse ta situacija jau yra ganėtinai sudėtinga. Taip pat svarbu nepamiršti, kad reikia užtikrinti vienodas sąlygas visiems e, neliberalizuotos rinkos ankstesni kontekstai ir konkurencija tarp galios generatorių e, nėra kritinis aspektas. Tačiau šiandieną galios generatoriai konkuruoja regioninėje rinkoje ir todėl turėtų, jiems turi būti taikomos tos pačios sąlygos. Pavyzdžiui, pirminės energetikos arba mo, infrastruktūros mokesčių sąlygos. Žinome, kad valstybėse narės, narėse yra taikomi mokesčiai e, anglėms, dujoms, E, hidroenergetikai, pavyzdžiui, Skandinavijoje pastariesiems taikomi mokesčiai. E, tam, kad investicijos būtų e, pritrauktos, mums reikia nuspėjimo ir stabilaus investicinio klimato. Ir jeigu vis dar egzistuos problema dėl tiekimo užtikrinimo, tai šį klausimą reiktų įspręsti regioninių lygmenių virš valstybinių lygmenių. Jūs žinote, kad e, dabar kai kurios valstybės narės įgyvendino ar svarsto įdėkti CRM e, galios kompensavimo mechanizmą. E, tam yra labai reikalingas koordinuotas požiūris ES lygmenių. Mes nemanome, kad dabar yra įmanoma ar politiškai yra priimtina ar tikslinga sukurti vieną e, unikalią CRM, tačiau e, bent jau turėtume harmonizuoti to, jos požymius tam, kad nebūtų iškraipama konkurencija tarp valstybių narių. Ir be abejo šiame kontekste bet koks e, neįdėktas CRM turėtų būti uh, atviras tarp valstybiniam dalyvavimui ir e, turėtų būti atvira rinka, kad nebūtų jokio iškreipimo tarp technologijų, tarp operatorių ir tarp šalių. Ir galiausiai pats svarbiausias, pati svarbiausia šio tyrimo o, e, grupė yra rinkos. Mes visi žinome, kad Kyla problema dėl e, to, kad ne visos valstybės tinkamai gyvenina ES teisės aktus nacionaliniu lygmeniu. Ir mes e, pateikėme e, atvejo analizę. Vengrijos patirtį, kaip yra paskirstomos importuotos dujos. Ir uh, šiuo atveju nacionaliniai teisės aktai buvo um, taikomi ketverius metus, nors jie netitiko ES teisės aktų ir tai pažeidė ekonomiką, vietinę um, konkurenciją, vietinę ekonomiką ir panašiai. Ir uh, tiek elektros ir dujų um, rinkos modeliai buvo sukurti ir jie turi būti įgyvendinti kiek įmanoma greičiau. Tai yra labai svarbi rekomendacija. Dabar yra tokia situacija, kad didmeninės rinkos integracija reiškia labai didelę pažangą, tačiau tai pažangai trukdo netinkama valdysena. Dėl to, kad viršvalstybinis valdysenos lygmuo yra ganėtinai um, silpnas ir uh, dabar m, mm, egzistuoja įvairios nacionalinės politikos ir dėl atsinaunančių energijos, energijos šaltinių panaudojimo, panaudojimo uh, vis daugėja perkrovos atveju. Uh, Ir e, dabar mums e, labai svarbu gauti daugiau investicijų, kad mes sumažintume perkrovas ir e, padidin, pagerintume rinkos funkcionavimą ir integravimą. Todėl mums reikia imtis tam tikrų iniciatyvų ES lygmenių tam, kad galėtume sustiprinti valdyseną. Ir E, tarp valstybinį bendradarbiavimą tarp e, valstybių narių ir e, perdavimo sistemos operatorių ir turėtume sustiprinti tą bendradarbiavimą tarp regioninių perdavimo sistemos operacijų, kurie yra atsakingi už minėtas funkcijas. Na ir galiausiai pagrindinis pagrindinė išvada ir rekomendacija skirta mažmeniniai rinkai. Aišku, tai nesusijęs su rinkos rekomendacija, nes e, mažmeninės rinkos vis tiek dar yra nacionalinėme lygmenyje. Tačiau mes e, pastebėjome, kad e, egzistuoja labai didelis neatitikimas, nes tik tai trečdalis mažmenės rinkos e, gali būti laikoma dinamiška Europos Sąjungoje. O kita dalis yra, taip, taip, taip sakant, apsaugota. Tai nėra monopolis, tačiau konkurent, tinkamos konkurencijos nėra. Ir e, viena iš pagrindinių priežasčių yra konkurencijos nebuvimas. Ir, e, Taip yra dėl to, kad e, Europoje daugelis kainų vis dar yra reguliuojamos. Ir mes matėme, kokia yra sąsaja tarp e, kainų reguliavimo ir konkurencijos. Tai yra viena iš pagrindinių žinių, e, kad mažmenės, veikiančios mažmenės rinkos kainos neturėtų būti reguliuojamos. Ir šiuo atveju apskritai turime remtis tuo, kad ka, kad energijos efektyvumas turi būti užtikrinamas remiantis e, rinkoje esančiomis kainomis ir sąlygomis. E, pada, padarant išvadą noriu pasakyti, kad yra padaryta didelė pažanga Europoje rinkose, tačiau egzistuoja dar daug iniciatyvų ir e, priemonių, kurias turime pritaikyti tam, kad šitą procesą mes palengvintume ir paspartintume. Ačiū. Labai ačiū. Dėkuoju pranešėjams. Štai, kad pristatė šį tyrimą. Pradėsime diskusiją. Ponas Kovičiak, prašau. Man e, kai kas sukėlė nuostabą. Mūsų svečias pasakė, kad mes e, turime padidinti savo pajėgumus, tačiau uh, Ką mes darome, kad e, būtų sukurta lais, laisva rinka, laisva dujų rinka. Ir e, kokie, kokius sunkumus e, patiria žmonės, kurie gyvena toli. Pavyzdžiui, jie stato vėjo jėgainės tačiau uh, siūloma juos statyti net tada, kai žmonės to nenori. Ir tam tikrą prasme kyla prieinamumo, prie sutikimo problema. Jeigu mes darysime taip, kaip siūlote, aš nenustepsiu nuo to, kad uh, žmonės neigiamai žiūrės į Europos Sąjungą. Jeigu jūs pristatysite keletą tokių idėjų visuomeniai, tada uh, E, bus neigiama nuostata prieš ES, tai yra netinkamas požiūris ir mes e, manome, e, kad tuo atveju, kai perdavimo tinklai yra per silpni, būtų verta investuoti į tinklą, o ne kad susidarytų tokia situacija kaip Čekijoje, Čekijoje ar Lenkijoje, kad mes turėtume atstatyti atskirimo transformatorius, kad e, perdavimas nebūtų toks aukštas kaip e, tiek aukštas, kad mes ne, kad neturėtume tam pajėgumų. Jūs minėjote taip pat apie e, rinkos ekonomiką, tačiau taip pat čia yra tam tikra prieštara. Mes visada minime, minime socialinius aspektus, tačiau į kitus aspektus nėra atsižvelgiama ir tų kitų aspektų trūksta tų, tyrime. Ir tokiu atveju Europos vartotojai labai neigiamai e, žiūrės į susidariusią situaciją. Aš tikiuosi, kad pavyks rasti gerą sprendimą ir tada mes galėsime piliečius, ES piliečius patraukti į savo pusę. Ir e, taip pat e, jūs kalbate apie sutarčių kontroliavimą su energijos e, tiekėjais. Aš labai keistai, kreivai tai žiūriu. Dėkui, toliau kolega Erikson. Labai ačiū. Manau, kad šios diskusijos yra labai svarbios. Tikrai reikia pasinaudoti kai kuriamis iniciatyvomis. Taip pat reikia pagalvoti apie politikos priemonę, šias svarbės vyksta politinės diskusijas apie visą tai, kaip galima užtikrinti rinkos funkcionavimą Europoje. Na ir politikos priemonėmis reikia nuspręsti, ką reikia įtraukti, ką reikia pakeisti. Dabar dėl elektros tinklų ir jungčių. Tai mano išvada yra panaši kaip ir na, jūsų, jūsų išvada panaši į komiteto ir parlamento išvadas. Aš pats e, pristačiau nuomonę iš klausimų, buvo labai panaši išvada ir viskas praėjusi rudenį. Na, gerai, kad nepadarėte kitokių išvadų, nes reikėtų iš naujo viską pergalvoti. O dabar geriau yra eiti tolyn, pirmin, investuoti tinkamai ir galiausiai pasiekti tokią situaciją, kai jau Europos tinklai, elektros tinklai Europoje būtų geriau apjungti, bet tai būtų galimybė daugiau į sistemą įtraukti atsinaujinančių šaltinių, jeigu sistema pati bus moderni ir gerai apjungta. Viena pagrindinių problemų yra tai, kad yra, na, pro, pro, problemų kelia ne tiek tinklai jungtis tarp valstybių, kiek pačiose valstybėse. Pavyzdžiui, Vokietijoje daug problemų yra. Taip pat ir Lenkija problemos, bei Čekija problemos. Yra problemų, kad Kartais Vokietijoje energetika siunčiama ir aplinkiniais keliais, o ne pavyzdžiui tiesiai, net ne, ne per tiesioginės jungtis į Bavariją. Būtent todėl reikia regioninių tikslų ir stelkti reikia ties problemomis bei spręsti bendrus iššūkius, siekti bendrų tikslų. Ačiū. Dėkoju. Pone Rikson, minėjote Čekiją anglų kalba, o juk tai yra labai naujas pasiūlymas anglų kalboje vartoti vien tik žodį Čekija, vietoj Čekijos Respublika. Tad matau, kad labai sekate situaciją Europos Sąjungoje. Taip, brangiai kolegos, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Na, du klausimus užduočiau, jei galima. Pirmiausia, apie iš, iš, iš ankstinės dienos kainas minėjo Europos rinkoje. Kaip suprantu, apie tai čia kalba apie Europos rinką, ar ne? Ne tik apie nacionalinės rinkas, bet ir apie Europos rinką kalbėjo. Taigi, kaina diena iš anksto dminė kaina. Ir vėlgi yra problemų su perdavimo kodais, kiek žinau, tarp valstybių narių. Kaip jūs vertinate situaciją? Taip pat TSO bendradarbiavimo problemos. TSO tai reiškia perdamo sistemo operatoriai. Bet juk apie tai kalbama yra 9 metų energetikos pakete, taigi prieš 7 metus. Apie tai buvo kalbėti ir ar vis dar su tais e, tiklų operatorių, su tiklų operatorių bendradarbiavimu vis dar kyla problemų. Tai yra svarbus klausimas. Svarbus klausimas vertinant trečią paketo įgyvendinimą. Visai neseniai kalbėjome, kad šis paketas yra blogiau įgyvendinamas negu dujų tiekimo saugumo reglamentas, kuris priimtas buvo metais vėliau. Toliau pajėgumų apmokėjimo mechanizmas. Tai yra labai svarbus dalykas. Turime nacionalinės paramos sistemas. Na, žinai, kad kaip jūs tai minėjote. Taip pat neatsvilgite į perdavimo kainą, kai kalbam apie atsinaujančią energetiką. Turim galvoje, kokia rinkoje, rinkoje konkurencija yra, na čia tai gali kelti daug problemų. Nes atsinaujančios energetikos atveju perdavimo kaina dažnai yra didesnė negu įprastinės energetikos išteklių, pavyzdžiui, elektrijos išteklių perdavimo kaina. Taip pat kaip dėl tinklų tarifų. Tad klausimas, ar jau galime stabdyti paramos schemas atsinačiai energetikai nuo 20 metų? Ar galbūt galima numatyti vien panašias paramos schemas visose valstybės narėse? Tai labai svarbu yra siekiant užtikrinti rinkos veikimą elektros srityje. Tad bent jau kaip harmonizuoti nacionalinės paramos sistemas. Ir dar teisės klausimas. Siūlote nereglamentuoti kainų ir įleisti daugiau konkurencijos. Gerai. O ar galite pateikti pavyzdžių iš ES, na, ar iš viso pasaulio, kad ir tokių atvejų, kai nėra kainos reglamentos, pavyzdžiui, dujų kainos ir nėra reguliuojamos elektros kainos. Taigi klausimas, ar iš tikrųjų pasteisina tokia sistema, ar veikia, ar naudinga, jeigu nėra kainos reguliavimo. Šūkį jūsų aš palaikau, kad nereikia kainų reguliuoti, tačiau klausimas, ar yra konkrečių pavyzdžių geriausia iš valstybių narių, o ne iš kur nors Bolivijos ar Bangladešo. Geriausia būtų iš Europos Sąjungos, bet, na, JAV taip pat, pavyzdžiui, tiktų, kaip pavyzdys. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip. Verčiu grįžti dabar prie visų klausimų, šilės. Tai pirmiausia, prie klausimų, kur išdavė parlamento narys, tai dėl socialinių aspektų, na, mes nekėlėme šių klausimų šiame tyrimė, bet aišku, tai yra labai svarbu, čia yra labai daug svarbių socialinių klausimų, aptariant energetikos rinkas bei energetikos kainas ir, žinoma, reikės dar daugiau padirbėti, kad būtų galima tikrai kainų nereguliuoti. Tačiau mes vertame visos sąjungos situaciją. Ir ieškojama, kokia būtų pati geriausia situacija, na, ideali situacija. Ir jeigu jau judėsime konkurencijos kryptimi, jeigu norime turėti pakankamai tiekėjų ir taip toliau, taip toliau, tai yra geriau nereguliuoti kainų, nes kitu atveju labai sunku naujoms įmonėms ateiti į rinką. Yra daug įrodymų iš įvairių valstybių, kad buvo tokių situacijų. Tačiau, kaip jau minėjau, na, laiko reikia. Kalbėtas kalba neįsijungęs mikrofono ir vertėjai jo negirdi. Norint plėtoti energetikos išteklius, tai reikia turėti iš ankstinius tarimus dėl tų išteklių kainų. Tad kaip užtikrinti tokių išteklių efektyvumą? Jeigu reguliavimo nebus arba nebus e, iškastinių vertinimų, na, tai neįmanoma planuoti, pasiklysime. Na, galbūt dvišalių pagrindų galima apie tai padiskutuoti, Mes abu esame dirbę elektros įmonėmis, energetikos įmonėmis, nes žinome, išmanome energetikos e, investavimą, ypač vakarų Europos šalyse. Aš bijo taip pat dirbau ir Lenkijoje. Ir noriu pasakyti, kad nebūtent taip yra, kaip, kaip jūs sakote. Žinoma, iš investavimo pusės taip. Jeigu noriu parengti verslo planą ir kreiptis į banką, gauti finansavimą, tai žinoma reikės tam tikrų įrodymų, Tačiau matome atveju, kai manoma sustvarkyti be kainų reguliavimo. Tačiau dabar mes kalbame apie konkurencijos didinimą. Ir e, tai, kad valstybės narės neturėtų tai, ir kainų nustatymų mechanizmą, arba kad viena įmonė negalėtų kainos mechanizmą nustatinėti. Tačiau, žinoma, galima šalių pagrindų čia mes dvies galime taip padiskutuoti, jeigu norite. Toliau buvo pastaba dėl regioninių tikslų tai paskaitę dokumentą, turbūt, na, matysite, kad vienas žingsnių link veikiančios e, energetikos sąjungos reikia užtikrinti regionius tikslus ir regionius modelius. Reikia užtikrinti, kad tam tikri regionai bedarbiautų, nes ypač elektros ir dujų e, rinka dažnai dalinama į kelias dalis, penkias dalis. Ir, na, kai kurios dalis gerai veikia, gerai bendradarbiavimo kai kuriuose regionuose yra, kai kur daugiau laiko reikia. Tad matome, kad dabar toks tarpinis yra etapas, tarpinis žingsnis. Bet vis tai ir gyvendinama ir komisija dirba šios ir tie. Įmanoma nuolat bendrauti regionių lygių, gali nuolat vykti posėdžiai. Beje, kas dar įdomu, jūs taip pat minėjote tai, tai yra tai, kad trečiasis energetikos paketas iš 11 metų yra vien naujas daly, dar dalykas. Ir reikia dar laiko, kad na, įsibėgėt nuos institucijos, kad jos e, gautų kompetencijų. Aš kalbu ACER, ACER N ir ACER G. Tiesiog reikia laiko, kad institucijos pradėtų veikti. Gerai veikti. Ir per pasus penkis metus matome jau geros pažangos. Ir norėčiau pasakyti, kad e, jos jau dirba dvišalių pagrindus valstybės narėmis, kad būtų taip pat bendravimas su perdavimo tinklų operatoriais, bei čia žinias taikymas ir jums, ponė pirmininkė. Taigi, matome, kad pastangos dedamos geros, tačiau tiesiog užtenka laiko, e, tai užtrunka laiko, kad būtų apimti visi skirtingi požiūriai, visi būtų tirti požiūriai. Jeigu stebėtumėte šiuos e, reikalus, mes stebėjome 15 ar 20 metų, norėčiau pasakyti, kad labai toli jau pažengėme nuo atskirų valstybių narių politikos požiūrios taško. Judame vis labiau ir labiau prie požiūrio taško, kuriame mes visi kartu dirbame, darbiaujame. Ir Ne, negalima tikėtis, kad viskas bus, viskas bus padaryta per 3-5 metus. Viskas labai sutinga, techninių daug detalių yra, yra visi tie tinklų kodai, kurie labai skiriasi ir visą tai užima labai daug laiko. Tačiau, pavyzdžiui, e, Acer, Enso, G, e, kaip dirba, jeigu pamatytumėte, pamatytumėte, jeigu taip pat komisijos ataskaita, taip pat ir mūsų studijoje yra atskira lentelė skirta visiems veikėjams ES, tai matome, kaip jie saveikauja įvairiomis temomis ir matome, kad tikrai jie daro pažangą, tačiau reikia duoti laiko. Galbūt Lukas dar norėtų ką nors pridurti šiais klausimais? Buvo padaryta nuoroda į tokį techninį aspektą. Į fazių keitiklius. Ir Mm, žinau, kad yra nacionalinių iniciatyvų. Kai kur į tai investuojama, kitur saugoma rinka, saugoma sava sistema. Tokių, tokius sunkumus reiktų spręsti supranacionaliniu lygiu. Investicijos turėtų būti nulemiamų supranacionalinių lygių siekiant didesnės socialinės naudos. Kai kuriais atvejais, na, šiuo atveju Lenkijoje ne, nenoriu komentuoti atskirai, bet kai kuriais atvejais investuojama remiantis nacionaliniais interesais, ekonominiais interesais. Tuo tarpu būtina, kad būtų integruota rinka, integruota sistema. Tad reikėtų laikytis regional, regioninio požiūrio, supranacionalinio požiūrio. Tai būtų pirmas komentaras. Antras komentaras, žvelgiant į rinkos integraciją. Mes žvelgiame į rinkos situaciją ir dažnai rinka išsprendžia vieną ar kitą problemą. Tačiau reikia nepamiršti, kad taip pat svarbu kalbuoti, kalbėti apie integraciją rinkų viduje Čia pažangos kol kas pasiekta nedaug. Rinkų integracija tikrai svarbi tam, kad būtų galima problemas išspręsti susijusią su e, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimu, nes poreikiai yra tikrai labai dideli. Individualios rinkos kad tos vienos dienos rinkos sklandžiai veiktų reikia taip pat užtikrinti, kad poreikiai būtų subalansuotai padengti. Sistema tampa tuo, tuo būdu daug ekonomiškesnė, e, daugiau galima pasinaudoti ir pasidalinti ekonominių rezervų tarp įvairių rinkų. kai dėl TSO bendradarbiavimo. Jis turėtų būti labiau struktūruotas regioninio ligmens, yra jau puikių pavyzdžių. Ir tie pavyzdžiai galėtų būti laikomi mm, geriausia praktika kitoms valstybėms narėms, kurias galima būtų pasiremti. Svarbiausios užduotis, kurios būtų deleguotos, su profesionaliniam lygiu tai yra tarp valstybinės investicijos, pajėgumo apskaičiavimas, pajėgumų skirimas, patys pats skirimo procesas, perviršiotas paskirstimas ir balansavimo rezervai taip pat, tai turėtų būti supranacionalinio sprendimo objektai. Na, Buvo ir kitų klausimų dėl paramos schemų e, atsinaujantiems energijoms ištikliams iki 20 metų. Mes žinome, kad reikės numatyti pajėgumų kompensavimo sistemas kitose valstybėse narėse. Dabartinė e, schema nėra labai tvari, nes kainos sparčiai mažėja. Dabartinėmis aplinkybėmis e, negalima sakyti, kad sistema veikia gerai. Vokietijoje dabar atliekamas tyrimas dėl naujo rinkos modelio, atsižvelgiama į kainų e, tendencijas ir panašiai. Net su, kai, pritaikius šį rinkos modelį, kai kurie investuotojai sakosi nebesą suinteresuoti investuoti. Tad reikėtų pajėgumo e, kompensavimo mechanizmą numatyti, kas paskatintų didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą. Jeigu yra numatyta tokia pajėgumų sistema, tai ji turėtų pirmiausia būti, atlyg... tai pirmiausia turėtų būti atlyginama už atsinaujinančių išteklių naudojimą. Tam gali prireikti papildomų instrumentų, pageidautina regioninių lygmenių ir aš manau, kad tas klausimas tebelieka atviras kaip bus pasiekiama tikslų 2030 metų, ar bus numatyti saistantis tikslai e, valstybių narių lygmenių, ar bus laikomasi bendrijų požiūrių. E, tai būtų, man atrodo, mažiau iškraipimų e, sukeliantis procesas. Na, tema šiaip iš tikrųjų įdomi, galėtume ir toliau su apie diskutuoti, kad dėl kainų reguliavimo, čia paskutinė tema, manau, kad svarbiausias signalas yra tas, kad kainos turėtų būti dinamiškesnės ir turėtų būti atsižvelgiama į pasaulinės kainas. Kol kas valstybėse nėra numatytų reikiamų sąsajų tarp didmeninės ir mažmeninės kainos. Mažmeninės kainos turėtų būti tokios, kurios skatintų mažmeninius pardavėjus atsižvelgti į rinkos situaciją. Galbūt reikėtų, pavyzdžiui, atlikti kažkokius, priimti kažkokius išmanius sprendimus, pasitelkti tam tikras schemas. Ar galėtumėte pateikti pavyzdžių? Sunku, sako ekspertas, labai sunku tai padaryti. Pirmininkas, norėčiau kreiptis į kolegą Kličiak ir susitikti su ponu Van Nufel dvi šalių pagrindų. Ir galės jis jums viską paaiškinti ir detaliai atsakyti jūsų klausimus. Ačiū abiems mūsų ekspertams. Iš tikrųjų, labai buvo įdomu. O dabar, gerbiami kolegos, noriu padaryti labai svarbų pranešimą. Papildomas įtre komiteto posėdis. Yra numatytas gegužės 9 dieną pergalės antrame pasaulinėme kare dieną. Nuo 7 iki 9 valandos vakaro. Tai yra pirmadienis Strasbūre. Nuo 7 iki 9 valandos vakare. Mūsų posėdis bus labai specifinis, tai bus bendras posėdis tarp įtre ir kultūros komitetų remiantis 55 taisykle. Mums tenka bendra atsakomybė e, aptarti pranešimą dėl kūrybos pramonės. Mūsų pranešėjas yra ponas Eller. Tai tikrai yra labai svarbi informacija jums visiems. Regis yra pastab, laivų. Pone pirmininkė, turiu pastabą dėl darbo tvarkės. Penkerius metus mes bandėme anuliuoti tuos pirmadienio posėdžius trabure. Ir kuo toliau, tuo dažniau dabar vėl darbo tvarkė tie posėdžiai sugrįžta. Gaila, nesuprantu Kaip koordinatoriai gali tokiems bandymams pritarti? Jūs žinote, kad kai kurie kolegos keliauja pirmadienį. Turime taip pat frakcijos posėdžiui pasirenkti. Tad jeigu būtų galima pakeisti kažką šiuo klausimu, tai manyčiau, turėtumėt padaryti viską, kad tai būtų padaryta, kad būtų e, laikomasi tų sprendimų, kurie buvo priimti ankstesnės kadencijos metu. Jūs esate buvęs Europos parlamento pirmininkas ir mūsų komiteto pirmininkas. Dėkoju, sako pirmininkas. Pone Langen, galbūt mes turėtume ne 7 valandą, o 8 tuomet surenkti tą posėdį. Gal jūs labiau tiktų nuo 8 iki 10? Ne, negeriau. Tai kiek suprantu, posėdžių iš vis gal nereikia tada. Puikiai suprantu. Tai yra tikrai nelau, nelaukta tema, nelauktas dalykas. Mes turime renkti bendrą posėdį su kultūris komitetu ir neįmanoma buvo to padaryti kitaip, nes remiantis 55 taisyklė turime surenkti bendrą abiejų komitetų posėdį, kur dalyvaus abu pranešėjai. Gaila, tačiau taip išėjo, kad negalėjome uh, tilpti į mums skirtą posėdžių laiką ar kultūros komitetui skirtą laiką. Būtų buvę lengva, jeigu tai būtų buvę įmanoma. Mes būtum galėję prisijungti prie jų arba jie prie mūsų, tačiau šiuo atveju neišėjo to padaryti, tai siūlome papildomą posėdį. Labai atsiprašau, ponė Langin. Nemėgsiu ir aš tokių posėdžių, bet ką padarysi? Turim sutarti dėl to, kad tai yra būtina. E, šį kartą. Susitinkame 15 valandą. Atsiminkite, kolegos, e, naujo energijos rinkos modelio kūrimas. Pone Langin, tikiuosi jūsų buvimo salėje 15 valandą. Kaip ir visų kitų, ačiū visiems. Ačiū pranešimų bendrautoriams, ačiū už darbą. Jūs buvote labai kantrus iki pat mūsų posėdžio pabaigos.